Buenos días, eh, bienvenidos a todos y son. Labas rytas. Noriu pasveikinti visus susirinkusius, paprašyti e, jau tylos pradėsime posėdį. Siūlyčiau jau pradėti darbą. Visų pirma, turime patvirtinti darbo tvarkę. Jei nėra prieštaraujančių, laikykime darbo tvarkę patvirtintą. Nuo paskutinio mūsų posėdžio Liepos 11-12 dienomis plenarnės sesijos nebuvo, taigi nėra ir skubos tvarka primtų rezoliucijų. Tai galime tiesiog toliau tęsti darbą. Toliau Birželio 18-19 dienos posėdžio protokolo tvirtinimas. Ar būtų kokių prieštaravimų? Ne, tai tuomet šis posėdžio protokolas yra tvirtinamas. Dabar toliau. Labai prašau vis tik tai visų susėsti į savo vietas. Prašau visų užsidėti ausinės taip pat. Akivaizdu, kad šiandien labai daug kalbėsime ispanų kalbą, tai tiesiog gal luktersiu minutėlę, kol visi užsidės ausinės. Taigi dar kartą sveikinuosi su visais, dėkoju, kad dalyvaujate šiame posėdėje. Pradėsime visų pirma nuo a, seminaro dėl studijos pristatymo, dėl Kubos ir Venezuelos. A, bendra studija dėl dviejų valstybių, tai iš tikrai labai plataus regiono, su skirtingais kontekstais, skirtingomis situacijomis. Galbūt keista, kad tai yra bendra studija, tačiau e, šioje studijoje konkrečiai gan žiūrima į tuos dalykus, kurie yra bendri abiems valstybėms. Ir sutelkiamas dėmesys į teisės viršenybės principą, žmogaus teises, taigi į situaciją tose valstybėse žiūrima iš šio požiūrio taško. Komiteto biuras buvo užsibrėžęs tikslą panalizuoti mm, aktualiausias tendencijas teisės viršenybės principų žmogaus teisų situacijoje nuo 2014 metų, pradedant, aišku, nuo protestų Venezueloje, po to atsižvelgiant, aišku, į dėrybas tarp ES ir Kubos, siekiant e, susitarimo. Ir taip pat norėjome įvertinti ES darbo ir, ir pagalbos e, teisės viršinybės principą žmogaus teisų srityje poveikį e, abiejose valstybėse ir taip pat prašome ir rekomendacijų, kaip reikėtų toliau dirbti šią kryptimį. Toliau dar mus domino taip pat konkrečiai ir vienas specifinis aspektas. Mes norėjome pažiūrėti, kiek Sakarovo apdovanojimas turėjo poveikio. E, ir per pasarosius keliarius metus yra Sakarovo apdovanojimas e, suteiktas e, opozicijai, kovotams už žmogaus teisės Venezueloje ir taip pat organizacijai Moteris baltais drabužiais. Taigi mes norėjome pažiūrėti bendrai, kokį poveikį turėjo apdovanojimo um, suteikimas, Sakaro apdovanojimo suteikimas um, situacijai, gerinant situaciją abiejose valstybėse, taip pat kokį poveikį turėjo um, laureatų bei finalistų situacijoms. Ir šiandien turėsime galimybę aptarti šios studijos preliminarų variantą, išanalizuoti rekomendacijas. Turėsime taip pat galimybę pasikalbėti ir su e, ekspertais, pavyzdžiui, daktaras Par Engstrom akademikas e, ir e, yra tarp svečių ir tikrai galėsime išanalizuoti ir išvadas šios studijos ir po to mūsų pakomitetis įsigilins į turinį ir pateiks savo komentarus, pasiūlymus, kad pranešimą, po to jau būtų galima, kaip galima greičiau paskelbti. Dabar aš suteiksiu žodį ponui Ramon Haurehi, kuris yra ES Latinų Amerikos parlamentės asamblėjos delegacijos pirmininkas, kad jis galėtų tarti keletą įžangos žodžių. Ponas Haurehijo labai daug dirba su abiejomis valstybėmis, Venezuela ir Kuba. Mm, tikrai labai intensyvi parlamentinė veikla vyksta, jis ir pirmininkauja delegacijai mūsų mm, ryšių su Latino Amerikos valstybėmis. Mm, parlame... Ir tikrai labai daug dirba šią srityje, labai džiugu, kad turiu galimybę dirbti su, su juo. Eh, eh, Ačiū, labas rytas. Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad RUA komitetas, kuris rengia mm, šį seminarą, pakvietė RALA delegaciją mm, taip pat dalyvauti šiame posėdyje ir dabar tarsiu keletą įžangos gal žodžių apibrėždamas, kaip Europos parlamentas e, analizuoja ir vertina situaciją Latino Amerikos valstybėse. Visų pirma, mm, mes, aišku, gilinamės į žmogaus teisų situaciją Venezuela ir Kuboje. Ir čia reikia priminti, kad Latino Amerikoje yra tikrai labai daug a, sudėtingų problemų yra buvę per pastarį šimtmetį nuo to, kai valstybės atgavo nepriklausomybę ir žmonės tikrai labai daug nukentėjo, labai daug skausmo patyrė ir tikrai a, labai sunku pati, pamiršti tokius dalykus kaip baisios diktatūros, siaubingas neteis, didžiulė neteisybė, kariniai perversmai, dabar visa tai, ką dar žmonės patiria, priekyba narkotikais, um, teisių nebuvimas, uh, netvirtos valstybės, tai iš tikrųjų tai, ką mes aptarėme žmogaus teisių komitete kuomet žiūri tas valstybės, turi nepamiršti, kokia yra jų praeitis e, ir kokia mums tenka atsakomybė ir kokia jiems tenka atsakomybė. E, visos tos valstybės, e, jų žmonės, ką jie yra patyrę, kokia yra visa ta um, tokia bendra kultūra, kuomet tikrai visuomet stigo demokratijos, kuomet visuomet buvo paminama žmogaus teisės, kuomet e, tikrai labai sudėtinga yra atkurti tą pagarbą žmogaus teisėms ir uh, tikrai nenorime susitaikyti su tą situacija, vien tik tai ją apibūdinti ir tiek. Tiesiog noriu pasakyti, kad tai reikia turėti omenyje. Ir kuomet parlamentas kažką komentuoja, tai e, nereiškia, kad mes norim kištis e, politiškai į tų valstybių gyvenimą. Uh, Europos parlamento vaidmuo yra tiesiog analizuoti, kas vyksta išorėje, kas, kokia yra žmogaus teisų situacija bendrai pasaulyje. Mes turime didžiulę patirtį, mes esame prieėmę daug rezoliucijų, skyrę apdovanojimų. Ir tokiu būdu parlamentas tampa tarsi stebėjimo centras, bet tikrai mes nesikišam į politinį kitų valstybių gyvenimą. Mes stengiamės konstruktyviai prisidėti prie žmogaus orumo, žmogaus teisų įtvirtinimo ir stiprinimo visame pasaulyje. Mes tikrai nenorim uh, kištis į kitas valstybės. Tuo pat metu mes išsakome gana kritišką poziciją, kadangi europiečiai pripažįsta, aišku, kad mes irgi nesam pavyzdiniai. Uh, mes žiūrime į save ir, ir patys save kritikuojame tikrai labai smarkiai, matome, kokių yra didelių politinių sunkumų mūsų pačių valstybėse ir tikrai negali didžiuotis ir žmogaus teisų situacija. Mes Dabar žiūrime į tai, kas vyksta viduržėmio jūros regione, kokia yra visa migracijos situacija. Tikrai nedžiugina bendra padėtis. Be to reikia pasakyti, kad mes tikrai nesiekėme kažkokių tai partinių linijų tvirtinimo, neremėm kairių ar dešiniųjų, nieko tokio. Mes tiesiog akcentuojame, kad žmogaus teisų pažeidimų dėje yra tiek kairėje, tiek dešinėje politinio spektro pusėje ir reikia akcentuoti laisvę laisvės, tai, kad ką politinis diktatūros neoliberalizmas, ką yra, kokį palikimą palikęs, kad iš tikrųjų bendrai yra žmogaus teisų situacija prasta ir tiesiog norėjau gal taip trumpai tą bendrą kontekstą apibriežti seminaro pradžiai. Ačiū. Ačiū Ramonai. Ypač ačiū už tai, kad priminėjai mums bendrą situaciją. Manau, yra e, labai svarbu priminti, koks yra Europos parlamento e, mandatas. Nemanau, kad turėtumėm atsiprašinėti dėl to, ką darome. Mes siekiame būti sąžiningi ir objektyvūs, ypač kai eina kalba apie žmogaus teisų situaciją nes tai yra sritis, e, kur mes žiūrime į padėtį už ES ribų. Žiūrime, kiek laikomasi žmogaus teisų, bet taip pat žiūrime, kiek laikomasi pagrindinių teisų ES. 2018 metais po ketverių baisių metų abiejose valstybėse, Venezuela ir Kuboje, matome, kad e, padėtis Venezueloje blogėja tiesiog su kiekviena diena įvairiais aspektais vertinant. O Dabar mes turėsime galimybę išklausyti mūsų eksperto, dr. Par Ekstrom, kuris yra Mm, Amerikų žmog, žmogaus teisų abiejose Amerikose situacijos vertintojas, akademikas iš Londono universiteto koledžo ir jis pasidalys savo įžvalgomis. Dėkoju, pasirinkau anglų kalbą savo pranešimu. Taigi pirmiausia, leiskite uh, padėkoti bendrapirmininkėms už kvietimą į pakomitečio posėdį ir už galimybę pristatyti šią studiją. You know, Kaip žinote, ši studija vis dar yra preliminari ir lauksiu komentarų, pastabų jūsų. Man nedaug yra skirta laiko, bet tik tai priminsiu, koks yra studijos mandatas, metodika. Tiesiog buvo tikslas įvertinti e, pastarą laikotarpio žmogaus teisų ir teisės viršenybės principo tendencijas Kuboje ir Venezueloje, ypač nuo 2014 metų. Taip pat reikėjo įvertinti ES darbo tuose valstybėse poveikį, pateikti rekomendacijas ir konkrečiai įvertinti, kokia yra Sakharovo laurea, premijos laureatų. Um, situaciją. Aš atlikau keletą e, interviu surengiau su suinteresuotomis šalimis, taip pat ir su atskirais individais, Sakarovo premijos laureatais. Taigi dabar tam tikri preliminarūs tokie momentai, kaip mm, pirmininkai Vovs sakė, tikrai Kuba ir Venezuela vienia kai kurios savybės, yra neigiama bendra situacija žmogaus teisų ir teisės viršinybės principos rytyje, tačiau yra ir skirtumų mm, Kuba yra išskirtinė valstybė. Venezuela turėjo, turi daug e, naftos išteklių, taigi yra išskirtinė e, ta prasme, kad turėjo daug nepriklausomybės. Kuba e, tai buvo stabili valstybė su savo institucijomis, po Venezuela daug buvo dramatinių pasikeitimų situacijos blogėjimo. Kubos vyriausybė patvirtino, kad siekia suartėjimo ir glaudesnių ryšių. Venezuela tuo tarpu vis labiau izoliuojasi tarptautinėje arenoje, nepaėda jokios pastangos tai, stiprinti santykius, ar tai Kinė, ar tai Rusija būtų. Taigi vertinant žmogaus teisės, teisės ir įstatymo viršenybę ES darbą tose dviejose valstybėse, tai, tai reikėtų konstatuoti ir studijoje įsigilinama taip pat į Kubos žmogaus teisų situaciją nuo 2014 metų. Čia pagrindiniai aspektai studijai išanalizuoti, kas yra pabrėžta. Aš gal tris dalykus čia tai trumpai pasakyčiau. Visų pirma, bendrai vertinant yra konkrečių pasikeitimų Kuboje. Mes tą matome um, ir kad politika keičiasi, kartos keičiasi, diversifikuojami išorės santykiai, yra vykdomas ekonomikos reformos, konstitucijų reformų procesas vyksta valstybėje. Greičiausiai tie pokyčiai bus lėti ir galbūt grįžtami kai kuriais atvejais. Vis tik tik tai yra galimybė tam tikra, kad vis tik tai įvyks palaipsniui transformacija Kuboje. Ir kitas dalykas, ką noriu apie Kubą pasakyti, greta tų um, gerų pasikeitimų vis tik tai išlieka problema dėl žmogaus teisų ir įstatymo viršenybės principo pažeidimų nuosekliai daromų. Nėra perimo prie daug partinės sistemos, yra toliau e, priespauda daroma žodžio laisviai, išaiškos laisviai, nėra tų laisvių ir toliau Kubos valdžia e, vis tik tai siekia institucinių pasikeitimų, tačiau tie dalykai išlieka stabilus. E, dabartinis momentas vis tik tai yra lemiamas mano manimu, nes pasikeitimai yra labai reikšmingi ir yra didžiulė galimybė per reformas pasiekti esamų e, esminių lūžių. Aišku, tie, tos reformos gan ribotos, bet reikia galvoti apie Kubos bendrą E, žmogaus teisų situacija, e, kad e, yra tam tikra pagalba skiriama ir pilietinės visuomenės organizacijoms, gal tokia nelabai reikšminga, nelabai garsi ta pagalba, bet aš prie to dar sugrįšiu. Venezuela dabar. Vėlgi, trys momentai trumpai. Visų pirma, reikia pasakyti, kad mes Venezuela, kaip jūs visi aišku žinote, pergina dabar didžiulio politinio polarizavimuose laikotarpį, kuomet žlunga institucijos vykdomos politinės represijos ir uh, ekonominė humanitarinė krizė palaipsniui įsibėgėja ir vis stiprėja. Yra labai daug nukentėjusių, nėra institucijų pastangų, uh, jokių tuos pažeidimus kažkaip tai išsiaiškinti, nubausti. Už tai tai aišku uh, suformuoja bendrą labai sudėtingą situaciją Venezueloje. Studijoje yra išsamei pateikiama informacija apie dramatišką situaciją valstybėje, tačiau antras dalykas, ką noriu pasakyti dėl Venezuelos, uh, akivaizdu, kad situacija yra um, aštri labai, bet ji gali dar labiau pablogėti. Ir tai dabar jau rodo, kad ir migracijos krizė eskaluojasi, um, iš tikrųjų žmonės stengiasi išvaž... išvykti, bet galvojant apie karinį perversmą, netgi kai kas pasisako štai ir tai gali um, pa, sukelti didžiulį konfliktą ir po to tas tie neigiami padariniai gali pasklisti po visą regioną. Ir trečias dalykas dėl Venezuelos, reikia suprasti, kokia sudėtinga komplikacija kompleksiška ta situacija, reikia pritaikyti savo reakciją, reikia spręsti šak, prie, priežastis tos pro, tų, tų problemų. Reikia visų pirma pripažinti, kad labai paprasto paliko sprendimo nėra. Reikės įvairių pastangų, pagalbos Venezuela ir ekonominės pagalbos ir skolos pertvarkymo ir restruktūrizavimo programų, pajėgumų stiprinimo, institucijų pertvarkymo programų, baudžiamojo teismo, e, baudžiam, baudžiamosios teisės pertvarkymo ir taip toliau. Ir nežiūrint politinės krizės, krizės gilėjimo Venezueloje reikia pripažinti, kad nėra tvirtos vidaus opozicijos, kuri turėtų rimtą palaikymą valstybę. Taigi reikia rimto tarptautinio dėmesio, kad būtų išspręsta Venezuelos krizė. Ir tas įsitraukimas tarptautinis turi būti vis tik tai atsargus ir pasvertas. Dabar kalbėsiu apie ES darbą Kuboje ir Venezueloje. ES tiek Kuba, tiek Venezuela, manau, gali būti laikomos sudėtingomis valstybėmis, galvojant apie žmogaus teisų ir teisinės valstybės principo propagavimą. Reikia pabrėžti, kad uh, tos valstybės visiškai skirtingomis reaktorijomis juda, kalbant apie santykius su ES. Su Kuba jaučiamas suartėjimas, tai labai konstruktyvus kontrastuoja su Venezuelos e, valdžios požiūriu ir įvairiomis sankcijomis ir problemomis. Taigi galvojant apie ES ir jos darbą įvairialypį, reikia galvoti apie tai, kad iš kai kurių um, valstybių, kuriuoms skirta pagalba, jau juntamas toks pasipriešinimas, nenoras priimti tą pagalbą. E, dabar nuo 2014 metų ES ryšiai su Kuba, kaip žinote, dominuojami politinio dialogo, bendradarbiavimo su susitarimo nuostatų ir dvasios nuo 16 metų patvirtinimo. Ir tai yra didžiulis svertas, aišku, kadangi Kuba siekia diversifikuoti savo išorės santykius. Ir um, labai svarbu paminėti tikrai įvairius bendradarbiavimo. Um, kanalus ir Kuba siekia laikytis, aišku, susitarimo e, sąlygų ir kaip aš jau pirmai minėjau, aišku, pasikeitimai Kuboje nebus greiti, tačiau jie vyksta. Labai svarbu, aišku, nuolat peržiūrėti pažangą, turėti kantrybės ir parlamentas tikrai gali suvaidyti svarbu vaidmenį prižiūrint bendarbiavimo susitarimo įgyvendinimą. Reikia nepamiršti, aišku, peržiūros. Uh, E, toliau dėl žmogaus teisų situacijos su Kuba. Čia, aišku, ir įstatymo viršenybės principo gyvendinimo srityje reikės didžiulės kantrybės ir žmogaus teisų dialogas turėtų e, suteikti erdvę žmogaus teisų e, organizacijoms pasisakyti, iš, išsakyti savo poziciją. Reikia, aišku, nepamiršti, kad reikia dirbti ir plačiau, ne vien tik tai gyvenant bendradarbiavimo susitarimą su Kuba. ES galėtų galbūt daugiau siekti siekti socialinės atsakomybės įgyvendinimo ir, pavyzdžiui, ES kilmės kompanijos, kurios veikia Kuboje, tikrai galėtų būtent to principo labiau laikytis. Ir, aišku, yra strateginė galimybė pagilinti santykius su Kuba ir tai labai svarbu, turint omenyje, e, kad Kubos ir JAV suartėjimas dabar sulėtėjo ir netgi yra tam tikra atžanga, turint omenyje dabartinės JAV administracijos poziciją. Tai tai reikėtų įvertinti, galvojant ir apie Kubos vyriausybę, ir apie plačią visuomenę, kad atsivėrimas išorės pasaulio tikrai jiems suteikia didžiulių galimybių. Dabar Venezuela. ES darbas su Venezuela, kaip aš jau sakiau, nuo 2014 metų ehm, darosi sudėtingesnis dėl to, kad yra ir sankcijų įvairių pritaikyta iš Venezuelos pusės ir e, sankcijų režimas dažnai yra pateisinamas kaip e, būdas paskatinti Venezuelą spręsti krizę, bet galvojant apie sankcijų ehm, panaikinimą, apmokestinimo e, galimybės, e, reikia galvoti apie tai, kas, dėl ko sankcijos būtų naikinamos. Pavyzdžiui, jeigu būtų pereinama Venezueloje prie tarptautinių lygių pripažįstamų tinkamų rinkimų ir taip toliau. ES turi labai aktyviai dirbti, kad būtų atviri komunikavimo kanalai su Venezuela, kad būtų galima visų pirma, aišku, išaiškinti, kodėl Venezuelai taikomos tam tikros e, sankcijos, bet ir kaip spręsti krizę. Ir reikia galvoti, kas būtų tinkamas transformacijų e, procesas, kad būtų perėta prie tinkamos teisės e, gyvendinimo, kad nebūtų tarptautinio baudžiamųjų bylų teismo terorizmo šešėlėje veikiama. Ehm, Amnesty International, pavyzdžiui, galėtų irgi užtikrinti tam tikrą teisėtumo mechanizmą. Labai svarbu būtų akcentuoti, kad mm, Venezuela žmogaus teisų situacijai spręsti reikia visų pirma politinį konfliktą išspręsti Venezuela. Ir tą galima padaryti tik per dėrybas, bet aišku, tam reikės tarptautinio tarpininkavimo. Vėlgi reikia strateginės kantrybės iš ES, reikia suprasti, kad tinkamiausia politikos strategija bus ilga ilgalaikę strategiją ir čia reikės galvoti ir apie mm, mm paskatinimą ir padrasnimą vidaus subjektų veikti e, tinkamą linkmę. Ir aišku, visa ekonominė humanitarnė krizė yra tokio masto Venezueloje, kad paprastų sprendimų nerasi. Reikia, aišku, visų, pirmos, visų pirma tos skubiausios humanitarnės pagalbos Venezueloje, po to reikia galvoti apie ilgalaikę strategiją. Taip pat yra aptarta studijoje ir Sakaro premijos laureatų sekretariatų situacija abiejose valstybėse. Kuboje, aišku, yra daugiausia laureatų, tris kartus premija suteikta Ir taip pat ir Venezuelai buvo Venezuelos opozicijai e, suteiktas apdovanojimas. Čia e, buvo suteltas dėmesys į atskirus laureatus, e, jų situaciją, bet aišku, reikia nepamiršti to, kad bendrai laure... Sakarovo premija padeda sustiprinti laureatų ir finalistų matomumą. Kadangi labai mažai man laiko skirta, aš tiesiog e, noriu pasakyti, kad svarbu žiūrėti, e, kiek, kiek efektyvu ir tinkama yra skirti e, Sakaro premiją organizacijams, o ne individams. Ir aišku, laikomasi ES gairių, žmogaus teisų deklaracijos gairių. Ir reikėtų aš, visus tos dalykus peržiūrėti, galvojant apie Sakaro premijos skirimą. Ir labai svarbus yra Sakaro premijos laureatų tinklas, bendra jų veikla. Tas tas irgi akcentuojama studijai. Ir labai svarbu taip pat ES atitinkamų valstybių delegacijų e, pagalba, padedant e, laureatams vėliau. Pabaigai norėčiau akcentuoti kai kurias rekomendacijas dėl Kubos ir rekomendacijos. Čia studijoje yra pateikiamas ir bendros politikos rekomendacijos, e, kurios ypač paliestų ES ryšius su tomis valstybėmis, kurios kaip ir priešinasi ES įtakai. Ta rasite studijoje, aš mielai aptarsiu, jeigu būtų klausimų, tai plačiau, bet dabar aš tik tai keletą momentų paminėsiu. Reikia akcentuoti, kad ES turi didžiulį kapitalą kaip žmogaus teisų įstatymas viršenybės propaguotoje. Ir norint um, padaryti kažkokį poveikį, aišku, reikia strateginės kantrybės didžiulės, kas jau akcentuota studijoje. Reikia nepamiršti, aišku, Um, politinės, uh, pilietinės visuomenės pluralizmo, reikia užtikrinti platų pilietinės visuomenės atstovavimą, uh, kad būtų ne vien tik tai garsiai kalbančios grupės atstovaujamas, kad būtų ir kiti kitos NVO atstovaujamas. Ir reikia skatinti vietos strategijų e, kūrimą permainoms užtikrinti, kuomet vietos sąlygos tai leidžia. Antras dalykas, tam, kad ES e, darbą per, multira, e, per daugia šališkumą reikia stiprinti, kad tai būtų efektyvi labai priemonė. Reikia užtikrinti, kad žmogaus teisų sistema plėstusi Latino Amerikos valstybėse tam, kad um, būtų galima taip pat užtikrinti ir nepriklausomą žmogaus teisės atmo viršenybės monitoringą. Trečias dalykas - reikia e, materialinių paskatų, politikos ryšių, atitinkamos strategijos, reikia įvertinti geostrateginę konkurentų svarbą, ypač kuomet tam tikri mūsų konkurentai gali pasiūlyti įdomių alternatyvų toms valstybėms, kuriams siekiame suteikti pagalbą. Toliau įvairios priemonės, sankcijos, E, ribojančias priemonės, kiek jos efektyvę žmogaus teisų srityje, siekiant pakeitimų. Mano studija yra pakankamai skeptiškai išsakoma, ta, išsakomas vertinimas dėl Kubos ir Venezuelos, pavyzdžiui, JAF embargo taikytas e, Kubai tikrai parodė, kad sankcijos turi ribotą poveikį siekiant politinių permainų ir rizikuoja tiesiog politiškai paralyžiuoti valstybės. Tai gal Tiek būtų mano apibendrinimo, aš dabar mielai aptarčiau um, jums rūpimus klausimus ir panalizuočiau um, studiją detaliau, jeigu pageidautumėt. Dėkoju už jūsų paaiškinimų tikslumą. E, jūs puikiai apibrėžėte situaciją, išdėstėte puikias išvadas, labai aiškias išvadas, na ir aišku, laikėtės skirto laiko, kas yra labai naudingas dalykas. O dabar išklausysime įvairių organizacijų atstovų, tarptautinių organizacijų atstovų, ES ir kitų. Ir pirmiausia, suteiksime žodį ponui Karlos Deletorė. Jis yra Venezuelos klausimų ekspertas, dirba prie Amerikos klausimų ir dirba Junktinių tautų organizacijos vyriausiame žmogaus teisų komisariete. Žodis kolegai Latoriai. Prašom, žodis jums. Dėkoju, Labą dieną visiems. Vis, norėčiau padėkoti už galimybę pasisakyti šiame posėdėje. Labai atidžiai sekėme tas rezoliucijas, kurias priėmė Europos parlamentas, ypač Venezuelos krizės metu. Tad šiandien man tenka garbė įnešti savo indėlį į šią diskusiją. kadangi studija bus, buvo rengiamos angliškai, aš savo komentarus taip pat rengiau angliškai, pateiksiu dalį savo pranešimo angliškai, o paskui grįšiu prie ispanų kalbos. Kadangi situacija labai sudėtinga Venezueloje, norėčiau pabrėžti tai, kad reikia skubiai primti tam tikrus sprendimus Tos problemos yra daugelio lygmenų. Ir e, kiek žmonių dabar gyvena Venezueloje patirdami sunkumus. Tai yra siaubingas dalykas, jų labai daug. E, dviejų mėnesių darbo e, užmokesčio klausimas iškyla nuolatos. Daug žmonių kalėjimuose, jie, jie patiria didžiulius sunkumus. Ir toliau e, tos situacijos e, nesprendžiamos, e, situacija nuolatos blogėja. Venezueliečiams trūksta maisto produktų, didžioji dauguma žmonių negali sauliaisti tiesiog įsigyti maisto produktų. Gydytojai visoje šalyje jau du mėnesius uh, protestuoja siekdami geresnių darbo sąlygų ir protestuodami prieš tai, kad nėra vaistų ir reikiamos įrangos žmonėms padėti. Daug netikrumų dėl to, kaip bus vystomos e, tos įvairios priemonės, ekonominės priemonės. E, ekspertai skeptiškai jų atžvilgių yra nusiteikę ir nežino, kaip kovoti su infliacija pasiekusia milijonus procentų 2016 metais e, Siūlomos reformos ekonominė krizė rizikuoja dar labiau paštrinti. 2018 metais uh, buvo daugiausia dėmesio skiriama žmogaus teisų pažeidimo problemai, uh, pažeidimams ir taip pat vandens trūkumui ir varioms kitoms problemams. Buvo E, girdima žurnalistų ir opozicijos lyderių pareiškimų dėl tokios situacijos. Girdėjome, kad buvo sulaikyta, e, sulaikytas Nacionalinės asamblėjos narys, kuris neva puolė prezidentą Maduro. Žurnalistas Medina taip pat yra laikinai sulaikytas, nes jis buvo be kita ko apkaltintas neapykantos kurstimu. 2,3 milijono venezueliečių išvyko nuo 2015 metų iš šalies. Pagal e, turimus duomenys Junktinių tautų organizacijos ir Vyriausiojo žmogaus teisų komisariato 90 e, procentų pabėgėlių ir toliau lieka Latino Amerikos šalyse ir dėl to kyla migracijos krizės pavojus. Noriu pasakyti, kad ES ir toliau turi skatinti žmogaus teisės taip, kaip nurodyta jos ES dokumentus. ES turi pasinaudoti visomis turimomis priemonėmis, išsaugoti galimybę bendrauti su vyriausybė ir su trečiosiomis valstybėmis, kad būtų užtikrintas politinis dialogas. Tačiau noriu pasakyti, kad reikia ir toliau pasisakyti prieš žmogaus teisų pažeidimus, kurios vykdo Venezuelos valdžia. E, ES parama pilietinės visuomenės organizacijoms, žmogaus teisų organizacijoms yra labai svarbi, nes tos organizacijos veikia pavojingomis aplinkybėmis, ta ekonominė krizė veikia ir jų padėti. Jeigu ES neteiktų toms organizacijoms pagalbos, tai regioniniai mechanizmai, jungtinių tautų mechanizmai negalėtų sėkmingai veikti, skatinant žmogaus teisės Venezueloje. Kaip buvo pasakyta, politinė krizė Venezueloje dabar yra pasiekusi aklavietę. Du svarbiausi iššūkiai yra tokie - trūksta vienybės, politinės opozicijos tvirtumo. E, taip pat reikia pasiekti, kad su opozicija e, valdžia e, dėrėtųsi toliau. Dabartinė krizė tęsiasi, tačiau labai svarbu, kad vyriausybė ir kitos institucijos uh, laikytųsi sisteminės strategijos, kuri e, neleistų trukdyti nacionalinės asamblėjos darbo. ES raginama buvo laikytis neutralumo, tačiau ES turi ir toliau savo galiomis naudotis, kad būtų skatinamas dialogas tarp politinių partijų, kad tas dialogas vyktų ir būtų lygiavertis. Kai dėl sankcijų, aš pritariu tam, kas buvo pasakyta toje studijoje dėl sankcijų. Reikia pasižiūrėti, koks galėtų būti jų poveikis. E, gal reikėtų vengti ekonominių sankcijų ir labiau ieškoti išeičių. Aš norėčiau pasakyti, kad visos tolesnės individualios sankcijos turėtų būti susijusios su visų atsakomybė dėl susikloščiusios situacijos. Embargo, pavyzdžiui, turėjo teigiamą poveikį. Štai neseniai buvo paskelbtas kreipimasis dėl to, kad mes e, e, kreiptumės į tarptautinį baudžiamąjį tribunolą dėl Venezuelos situacijos. Jeigu mes nuspręstume pradėti tyrimą šiame teisme, tai būtų labai svarbus dalykas, kurį žinotų kiekvienas žmogus, kuris gali patirti persekiojimą dėl savo įsitikinimų ar dėl žmogaus teisų Venezueloje. E, vyriausybė kol kas atrodo nerodo jokios valios dėl to, kad žmonės, kurie yra padarę žmogaus teisų pažeidimus, būtų teisiškai persekiojami. Buvo vykdomos e, e, žmogžudystės, jos buvo netyriamos, buvo vykdomi įvairūs persekiojimai. Šiandien aukų šeimos neturi jokios vilties rasti teisingumą. ES turėtų plačiau kalbėti apie Venezuelos valdžios atsakomybę šioje srityje. Taip pat būtina pasitelkti regioninius ir tarptautinius mechanizmus, kad situacija keistusi. Venezuelos sprendimas. Mm, pavyzdžiui, neprimti teismo misijų ar neklausyti ES rekomendacijų nėra geras dalykas. Kai dėl Venezuelos norėčiau pasakyti, kad rugsėjo mėnesio žmogaus teisų e, taryboje priimta rezoliucija yra labai svarbus dalykas. Tai pabėgėliams e, suteiks e, galimybę geriau ginti savo teisės. Limos grupė turėtų netrukus pateikti savo projektą, kur skatinama reikšti su didesnė parama. ES vaidins svarbu vaidmenį paremdama šią rezoliuciją ir kartu su kitomis šalimis laikydama savo įsipareigojimų Azijos ir Afrikos šalių atžvilgių, kad rezoliucija būtų patvirtinta. Kai dėl Kubos Aišku, politinis bendradarbiavimo dialogas suteikia daugiau institucinio pagrindo ryšiams tarp ES ir Kubos. Tai yra svarbus svertas ES. 2016 šis sutartis įsigaliojo, tačiau pažanga žmogaus teisų srityje Kuboje tebelieka ribota. Reikia aiškių rekomendacijų, nuorodų, reikia apibriežti ES aiškesti vaidmenį, kad būtų galima stebėti pokyčių žmogaus teisės srityje Kuboje. Be abejo, svarbu pasakyti, kad pažangos dar siekti galima, tobulėti dar yra kur. Tačiau santykiai su Kuba yra labai svarbus, situacijos keitimas jis yra labai svarbus, galima būtų kalbėti apie žmogaus teisų patėtį, apie atsakomybę, apie teisinę sistemą ir panašiai. Svarbu kalbėti taip pat apie uh, būrimosi laisvę, žodžio laisvę. Čia ES gali suvaidinti esminį vaidmenį, ryštingai pasakydama, kad reikalinga nauja erdvė tam dialogui ir čia ES gali paremti pilietinės visuomenės organizacijas, skatindama teigiamus pasikeitimus. Aišku, svarbu išvengti bet kokio revanšizmo siekio ar keršto troškimo, nes Kubos valdžia gali siekti tuo pasinaudoti, kovodama su savo su savo nepalankiais asmenimis. Tartautiniai stebėtojai buvo pakviesti siekiant parodyti Kubos gerą valią ir siekį keistis. Tačiau buvo ir tokių prašymų aplankyti Kubą, į kuriuos nebuvo atsakyta. Buvo siekta kalbėti apie tos žmonės, kurie nesilaiko žmogaus teisų principų, pažeidinėja jas, tačiau atsakymų į tokius paklausimus nesulaukta. Taigi pakeitimus, pasikeitimus skatinti būtina ir toliau. Esu jūsų paslaugoms, jeigu norėtumėte, kad detaliau aptartume šios visus aspektus klausimų atsakymų metu. Pirmininkė, dėkoju. Matome, kad dar du atstovus turime iš Europos išorės veiksmų tarnybos savo posėdėje. Pone Ruther pirmiausia, e, ji dirba išorės veiksmų tarnyboje ir atsakinga už Meksikos klausimus, Adrianus Kostrendui Ruiter taip pat, e, peticijų komitete taip pat dalyvavo e, mūsų viešne ir atsakė į svarbius klausimus. Tūkstančiai venezueliečių taip pat yra ir europiečiai. Tai žodis jums penkioms minutėms, kad uh, Taip pat su ponia Apkelt kalbėsime. Ji yra atvykusi čia, ji dirba e, prie e, Amerik Centrinės Amerikos ir Karibų regiono klausimų. Tai štai, žodį suteiksime paskui ir jums atsisakyti. Uh, to... Dėkui, ponė pirmininkė. Ačiū komitetų iš kvietimą pasisakyti posėdėje. Labai tuo džiaugiuosi. Dr. Engstrom. Labai dėkuoju iš pono e, dr. Engstrom parengtą pranešimą, studiją. Tikrai galime pritarti tam, kas yra pasakyta studijoje dėl um, analizės Venezueloje, kaip mes vertiname tai, kaip mes vertiname ES e, veiksmus. Aišku, buvo paminėtas pagalbos paketas, gal dėl skaičių kolega iš DEFCO truputėlį plačiau pakalbės apie tikslesnius skaičius. Tik keletas gal dabar tokių momentų šiame kontekste Jūs sakėte, kad reikia ilgalaikės vizijos dėl situacijos Venezuela, ilgalaikės politikos. Taip, būtent tai mes ir darome, mes taip galvojame ir, ir tikrai ne vien tik tai bandome spręsti dabartinę tokią e, labiau matomą krizę ir tą e, srautą pabėgėlių, kurie e, bėga po visą žemyną, taip pat ir po Karibų visą regioną. Nuo 2014 metų mes labai atidžiai stebime situaciją valstybėje ypač ateldami dėmesį į e, žmogaus teisų padėtį. Taip pat la, žodžio laisvės, e, teisės burtis asociacijas, o po politinės uh, veiklas vykdyti valstybėje. Tai gal tikrai keletas tokių pastabų, kur reikia priminti um, vyriausias įgaliotinės poziciją, atstovo spaudai pareiškimus ir uh, kolektyvus yra taip, kolektyvinis pareiškimas valstybių narių ir ministrų susitikimuose buvo aptarta padėtis Venezueloje. Jau prieš keliarius metus tas darbas pradėtas. Pagalba žmogaus teisų srityje visuomet buvo pagrindinis momentas ir mes siekiame politinį praktinio, demokratinio dalyvavimo užtikrinančio sprendimo. Mes netikime kažkokiais trumpalaikiais tokiais sprendimais, trumpuoju keliu, kad kažkas tai, kažkokia intervencija gali kažką išspręsti. Mes galvojame, kad politinis sprendimas yra vienintelis, kuris galėtų išspręsti situaciją valstybėje. Todėl palaikome visus atvirus kanalus, ne vien tik tai su opozicija ir pilietinės visuomenės aktyvistais. Mes bandome surasti, kaip galima daugiau politinės visuomenės aktyvistų beje. Bet mes taip pat palaikome atvirą kanalą ir su vyriausybė. Mes galvojame, kad dirbant su valdančia partija, su vyriausybė, galima rasti tam tikrų galimybių užtikrinti ir platesnį dalyvavimą visuomenės ir spręsti tą problemą. Tai tikrai to, tas dialogas yra labai svarbus ir, ir dėrybos, nežiūrint to nusivylimų, kai kuriomis pastangomis per pastarosius keliarius metus, ką mes matėme. Žmogaus teisų situacija, aišku, yra labai svarbi, visur akcentuojama problemą e, visose pareiškimuose, taip pat ir dėl politinių kalinių, taip pat mes palaikome ir e, ryšius su politiniais kaliniais ir kuomet yra um, teismo procesai, mes tengiamės dalyvauti ten, mes tengiamės kiek įmanoma kažką daryti. Aišku, negali pasakyti, kad tai yra esminių pasikeitimų, bet dabar kalbant apie demokratijos atkūrimą, Nasanės asamblėjos darbą, visų institucijų darbą, kad, kad pažiūrėjau, vyriausio teismo, rinkiminės komisijos darbą valstybėje neseniai buvo raginama užtikrinti rinkimų stebėjimą, bet na, <laughs> mes negavome prašymo netgi, bet ir visai sąlygos netitinkančios. Ir tą galime pasakyti. Mes daug ką bandėme mes um, stengiamės humanitarinę pagalbą teikti uh, pačioje valstybėje. Aišku, sunku yra um, prieigas užsitikrinti, bet uh, bandome rasti tinkamus kanalus. Uh, Ir kuomet yra sudėtingiausia situacija, mes stengiamės bent jau vaistus e, suteikti ir, ir padėti tiem, kas bėga iš valstybės, e, sienos su Kolumbija, Brazilija, iš tikrųjų didžiuliai srautai ir labai daug yra problemų, mes stengiamės padėti, padėti valstybėms apspręsti situaciją. Dabar dėl sankcijų dar. Tai ne ekonominės sankcijos, nėra siekiama įtakoti šalies ekonominę situaciją, raidą tikslas grinai yra nukreiptos tos sankcijos į konkrečius individus, kurie atsakingi už žmogaus teisų pažeidimus, už priespaudą, už protesto demonstracijų, kažkokį tai um, veiksmus prieš juos yra kelionių draudimai, konkretiems individams taikomi dažniausiai, tikrai neturi tai poveikio ekonomikai, nėra embargo kažkokio tai e, taikomo bendro, e, kad pavyzdžiui e, nebūtų galima panaudoti kažkokio medžiagų pagamintų Europoje, kad, kad tikrai valdžia negalėtų daryti, kad nebūtų ekonomikai jokio poveikio, tik tai yra kažkokie konkrečiai priemonės taikomas tiems individams, kurie susidaroja, pažiūrėjau, su demonstracijomis. Tai tiek tik tai labai vertiname jūsų studiją, tikrai laukiame ir jūsų rezoliucijos, kurią ruošiame ir labai norėčiau padėkoti ir jungtinių tautų atstovui. Mes galvojame, kad tikrai labai svarbus yra jų darbas ir mes norėtumėm toliau e, tęsinio, mes norėtumėm tikrai tarptautinės reakcijos į krizę Venezueloje. Ačiū. Muchas gracias, señor Kosenruher. Eh, toma usted la palabra. Dėkoju. Ponui Kosenruher. Dabar ponė Apfeld. Dėkoju. Man eh, neliko daug e, e, laiko, bet aš pabandysiu e, viską sudėti į keletą pastebėjimų. Mes e, manome, kad šis tyrimas e, atliktas labai laiku, turint omenyje mūsų santykius e, su Kuba ir Venezuela. E, tarybos posėdis e, vyko gegužės mėnesį, pirmas politikos, politinio pobūdžio dialogo plėtojimas prasidės turbūt spalio mėnesį. Mes labai džiaugiamės kad susitarėme su Kuba, kad tame dialoge gali dalyvauti valstybės narės ir kad mes e, galime taip pat įtraukti pilietinę visuomenę į e, šiu, šį dialogą. Tai buvo viena iš pagrindinių Kubos e, nuolaidų mums ir mes manome, kad šioje plotmėje mes iš tikrųjų galėsime labai turiningai pasikeisti nuomonėmis. Mes Manome, kad e, studija gerai apibūdina, labai tiksliai, išsamei apibūdina susidariusią padėtį, ES taikomas priemonės ir veiksmus. Taip pat manome, kad e, konstruktyvus požiūris e, čia būtų geresnis dalykas negu bendra pozicija, kuri buvo e, anksčiau. Mes e, dėl pačios e, studijos, tiksliau dėl jos. E, e, orientavimo ar, ar pusiausviros, e, galėtume keletą žodžių pasakyti. E, ten akcentuojamos politinės ir socialinės teisės, tačiau, e, tačiau socialinės teisės, žmogaus teisės taip pat yra labai svarbios kubiečiams, pilietinės teisės kalbant apie pilietinės ir politinės teisės, Kuba galbūt pasistumėjo šioje srityje mažiausiai. Žinome, kad e, Kubos padėtis sudėtinga, kad e, e, yra kontroversiškų dalykų, tačiau kultūrinių ir socialinių teisų srityje Kuba daro didesnę pažangą ir šiuose srityse labiau atliepiama piliečių lūkesčiams. Ir e, kuomet mes žiūrime į pirmąją grupę, tai e, e, matome, kad e, reikėtų galbūt įtraukti kai kurių daugiau komentarų dėl antros e, grupės, ka, kalbant e, apie e, kitus rodiklius e, ir aspektus. Mes e, turime būti tvirti dėl vertybių klausimo, tačiau, aišku, turime galvoti, kokiu būdu e, siekti jų įtvirtinimo. Šiaip kelias dar, aišku, labai ilgas iki tokios padėties, kokios mes norime. Dėkoju. Dabar išklausysime komisijos atstovo pasisakymą Jorge de la Caballera. Arba ponė Gas, Gasparini. Gasparini. iš Venezuelos e, biuro Europos komisijos arba ponas Kabalera iš DEFCO. Prašome žodis jums. Dėkoju. Dėkoju už kvietimą ir už jūsų lankstumą rengiant e, šį posėdį. Aš e, norėčiau kalbėti, pakalbėti apie Kubą, mano kolegė kalbės apie Venezuelą. Grįžtu prie to, kas buvo pasakyta. Anksčiau, kalbant e, apie bendradarbiavimo perspektyvas, padėtis pakankamai aiški. Mes manome, kad studija yra pakankamai išsami ir tiksliai atspindi padėtį. Mes pritarėme tik tai analizai ir tam, kas sakoma apie pilietinę visuomenę manome, kad e, toje dalyje, už kurią mes e, atsakingi mūsų kompetencijos e, srities komentarai yra tikslus. Aišku, dėl mes konstatuojam, kad žmogaus teisų padėtis nėra gera, tačiau mums pavyko užmėgsti bendradarbiavimo santykius pakankamai uh, konstruktyvioje dvasioje įvairiais e, lygmenimis ir tai yra pagrindinis mūsų veiklos e, rezultatas. Mes galvojame taip pat apie naujas galimybės ir jų plėtojimą. Tie, kas dirba Kuboje pastaraisiais metais, žino, kad e, yra ekonominių ir politinių ekonominio politinio bendradarbiavimo specialus atstovas, kaip mes dirbame, mes remiamės e, tam, tikra, tam tikromis apibrieštotomis procedūromis. Aišku, yra tokių sričių, kurios yra sudėtingesnės, tai yra uh, uh, valstybės e, valdymas, e, pavyzdžiui, ir, ir kai kurios kitos rytis, tai galbūt daugiau neigiami aspektai, tačiau kita e, vertus turime pažymėti, kad administracijoje dirba e, puikiai parengti specialistai ir dirba tokiuose srityse, dažnai kurios yra svarbios Europos sąjungai. Ir Daugelis tų pareigūnų yra pasirengę bendradarbiauti. Aš manau, kad aš neperdedu. Iš tikrųjų, mes turėtume pasinaudoti e, tuo. Tad tiek būtų apie bendradarbiavimą. Aš taip pat e, pabandysiu pakomentuoti atskiras rytis, kaip mes dirbame, pavyzdžiui, valdysenos e, srityje. Mes naudojame visus įmanomus kanalus, kad dialogas būtų plėtojamas. Mes nuolat e, organizuojame diskusijas ir naudojame visas įmanomas priemonės. Labai svarbus dalykas yra numatomumas ir kalbant apie E, vyriausybės patvirtinamas e, gairias, turint omenyje mūsų darbo grafiką, kartais e, nebūna paprasta laikytis tų gairių. Tačiau, pavyzdžiui, ekspertų keitimosi programa, kuri reiškia, kad yra keičiamasi specialistais, tai reiškia, kad uh, E, viešosios institucijos, čia keičiasi patirtimi, tai yra susiję ir su užsienio investicijomis, e, su e, registrais ir taip toliau. Tai tose srityse mes bendradarbiaujame su Kubos administracinėmis institucijomis. Ir um, kadangi yra užmėgsti pasitikėjimo santykiai, tai nepaisant e, vyriausybės e, e, gana griežto kai kurių gairių apibrėžimo, vis dėlto mums pavyksta bendradarbiauti su tomis struktūromis. Toliau bendradarbiavimas atsinaujinančio energijos šaltinių srityje, tvaraus žemės ūkio srityje, tai yra esmės svarbos sritis salai Pavyzdžiui, atsinaujinantis energijos šaltiniai yra tokias rytis, kur e, mes e, diskutuojame apie numatomumą, investicijas, kovą su klimato e, kaita, tvarumą ir kitus aspektus. Na, o tvarumas žemės ūkija yra taip pat esminės svarbos klausimas. Pavyzdžiui, E, labai svarbu diskutuoti apie tai, e, kaip privatus sektorius gali dalyvauti šio sektoriaus e, vystime. Pirmininkė, norėčiau paprašyti jūsų jau apibendrinti, nes nebeturime laiko. Mes remiame rekomendacijas pilietinė visuomenė rekomendacijos dėl pilietinės visuomenės ir e, ryšių su jie yra ypač aktualios e, mums. Ir apibendrinant, turėčiau pasakyti, jog e, inovacijos rytyje iš tikrųjų yra nemažai galimybių Kuboje. Na, o dabar Žodis Paulai. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš pabandysiu kalbėti pakankamai trumpai, kad neviršyčiau. E, pirmininkė, gal galėtumėte kalbėti pakankamai glaustai, kad neviršytumėte kalbėjimo laiko. Aš e, norėčiau pasakyti, jog DEFCO pritarė ataskaitai e, apie Venezuelą. Dabar rengiame rekomendacijas e, vystomai bendradarbiavimo ir, e, ir, ir apskritai bendradarbiavimo srityje lėšų žmogaus teisių priemoniai skirtų dabar skiriama daugiau, tai yra padidėjimas palyginus su ankstesniu laikotarpiu yra praktiškai 50 procentų. Mes e, taip pat e, dedame pastangas, stiprindami pilietinę visuomenę, e, siekiame identifikuoti gebėjimų lygį bei identifikuoti poreikius. Taip pat e, mūsų bendradarbiavimas apima sveikatos klausimus, maistą, lyčių lygybę, žmogaus teisės, um, vandentekio sektorių, informacijos rinkimą. Mes uh, dirbame su jaunimu, dirbame su uh, įvairiomis e, vietos bendruomenėmis, komisijos e, tarnybos taip pat e, siekia išsiaiškinti, kokie būtų koordinuoti mūsų veiksmai ir jų įgyvendinimas ten 35,1 milijono e, suma buvo e, vyriausios įgaliotinės e, paskelbta birželio mėnesį, tai reiškia, kad eko bus skiria e, humanitarniai pagalbai 5 milijonai eurų bus skiriama. Didžioji dalis tos sumos bus panaudota Venezueloje. 25 milijonai eurų iš DEFCO apims e, e, Venezuelą ir e, taip pat kai kuris atvejais visą tą regioną. Daug šitų lėšų skiriama krizės pasiekmių problemams spręsti ir e, 3 e, milijonai e, programai e, ProAct skiriami, kuriais, kuria siekiama užtikrinti maisto saugą, 6 milijonai regioninių lygmenių, kad e, būtų sprendžiamas e, migracijos srautų problemos, padedama Venezuelai. E, taip pat, kad būtų migrantų prieimimo struktūros e, stiprinamas, toliau supraregioninių lygmenių 7 milijonai eurų, panaudojant įvairius humanitarnės pagalbos kanalus, kai kurios e, valstybės jau dalyvauja toje 5 milijonų eurų programoje, pavyzdžiui, e, ties pas, pasienio su Brazilija ir Kolumbija. Tuo yra siekiama užtikrinti konfliktų prevenciją bei padėti vietiniams gyventojams gyvenantiems tame regione. Galbūt galėtumėte jau apibendrinti, sako pirmininkė. Aš dar pridursiu keletą dalykų ir baigsiu savo pasisakymą. Galbūt uh, mes turėtume grįžti prie šitų dalykų ir juos pakomentuoti detaliau e, pranešime. Dėkoju, ponė e, Gasparini. Na, o dabar suteiksiu žodį Europos parlamento nariams, kurie nori pasisakyti. Pone, pone Weber. Mas, la señora Godlive Olsotin. Eh, señora Weber, tiene usted la palabra. Por favor, les voy a pedir, como tenemos un... Pone Weber. Norėčiau, kad jūsų kalbėjimo laikas neviršytų dviejų minučių, kad jeigu būtų konkrečių klausimų, kada liktų e, laiko atsakymams. Labai ačiū, noriu padėkoti mūsų šiandienos prelegentams, kadangi tai yra politikų, Europos parlamento narių forumas, aš noriu pasakyti, kad labai sveikinu tokias griežtas formuluotės, analizuojant abi valstybės. Ir vis galvoju, kaip kiti parlamentarai, pavyzdžiui, kitame forume, Eurolate, sureagavo, pavyzdžiui, į tai, kas yra dėl Venezuelos. Mes matome tokio masto krizę, kad jau nebežinome, ką su ją daryti. Uh, bet gal ateičiai turėtumėm pasimokyti iš to ir mm, galvoti iš tikrųjų, kai kalbame apie žmogaus teises, veikiančias demokratijas, Tai nereiškia, kad mes kišamės į kitų valstybių reikalus, bet tuose santykiuose, kuriuos ES palaiko su tomis valstybėmis, yra absoliučiai normalu kalbėti apie tokius dalykus. Todėl Labai tvirtai remiu jūsų mintį rugsėjį priimti rezoliuciją dėl Venezuelos žmogaus teisų tarybos vardu, jei tai įmanoma, nes reikia tikrai griežtesnės pozicijos dėl visų valstybių Latino Amerikoje. Jeigu tai būtų buvę padaryta anksčiau, galbūt nebūtumėm atsidūrę dabartiniai situacijoje bent jau su Venezuela. Uh, aišku, visim, visiems dabar daro poveikį krizė tame regione. Aš norėčiau užduoti štai tokią klausimą. Aš tikrai esu žmogaus teisų dialogo rėmėja, manau, kad tai yra labai naudinga, bet be veikiančios funkcionuojančios demokratijos, be opozicijos, be galimybės kažkiek uh, užtikrinti pasikeitimus, tam tikrus tokią rotaciją vyriausybėje, kaip Manau, kad žmogaus teisės lieka vyriausybės rankose. Ji gali daryti, ką nori, bet tarptautinio spaudimo. Ir tuomet tai ir matome, ką matome Kuboje ir Venezueloje, kad tiesiog jų valdžioj viskas. Ačiū, ponas Kosa. Gracias, presidenta. Voy a tratar de, de resumirlo todo. Dėkoju, ponė Primkė, pabandysiu apibendrinti visą, kas buvo pasakyta. Ačiū tiems, kurie atvyko ir pateikė savo išvadas. Kaip ir ponas Hauregi puikiai tai žino, kas buvo pasakyta, taip pat kaip ir pirmininkė mūsų pakomtečio. Mes norėtume matyti daugiau atstovavimo, norėtume matyti kitos pusės atstovus, nebūtinai uh, tik vyriausybės atstovus, bet taip pat ir opozicijos atstovus, kurie galbūt jų dalyvavimas padėtų geresnį vaizdą susidaryti to, kas vyksta Kuboje. Taip turėtų vykti viskas parlamente. Daug buvo kalbama, e, daug dalykų buvo paminėta studijos apibendrinime. Pavyzdžiui, man kyla klausimų dėl kai ko, mane nustebino kai kurie dalykai. Buvo kalbama apie institucijų atliktus tyrimus, apie nevyriausybinio organizacijų tyrimus. Ir buvo kalba apie vyriausybės pakeitimą e, Venezueloje. Arba kalbėta taip pat su akademikais. Buvo sakyta, kad buvo apklausti akademikai ar pilietinis visuomenės atstovais, bet jie nebuvo identifikuoti, nebuvo pasakyta, kas buvo tie žmonės, su kuriais buvo susiekta, su kuo buvo konsultuotasi. Krizė humanitarinė be abejo irgi yra svarbus dalykas, tačiau dėl to e, paprastai čia susideda visos aplinkybės ir e, svarbiausių subsidijuojamų produktų kainos ir, ir spekulacijos tais produktais ir panašiai. Labai svarbus yra politinis momentas, nes buvo pasirašytas bendradarbiavimo sustarimas su Kuba. E, tai yra ta šalis, kuri vystosi, vyks ir toliau tie dalykai. Tačiau matome, kad šalis nors vystosi, žmogaus teisų srityje pasiekimų nėra tiek daug. Yra pasakyta, kad e, pilietinė visuomenė e, kritikavo šį susitarimą. Ir sakoma, kad taip pat žmonių, kurie dabar te E, kurie buvo palaidoti bendrose duobėse ir tai laukia atsakymų, kodėl tai galėjo vykti šalyje. Niekas nevyksta, kad Venezueloje problemų yra daug. E, Argentinoje buvo matyta panašių. Apie Kolumbiją galėtume pasakyti, kad nacionalinis statistikos departamentas pasakė, kad 2016 e, daugiau negu 15 tūkstančių vaikų mirė dėl maisto trūkumo. 321 vaikas mirė E, kitose regioninėse valstybėse dėl tos pačios priežasties. 123 socialiniai lyderiai šalyje buvo nužudyti Venezueloje dėl e, politinių priežasčių. Taigi e, galėtume sakyti, kad politiniai pasikeitimai būtų sveikintas dalykas. Pirmininkė ragina kalbėtojo baigti pasisakymą. Bet aš manau, kad turime gerbti, aišku, šalies severenumą. Bet jeigu matome, kad valstybė nevykdo savo įsipareigojimų, kad tai, kas vyksta Venezueloje, daugiausia skurdas, smurtas, žmogaus teisų blogėjimas, sankcijos nepadeda, tai be abejo reikia siekti kitų tikslų, kad žmonių padėtis gerėtų. Ačiū. Pirmininkė, ačiū, ponai Kausa. Ponui Solėl suteiksime žodį. Ir norėčiau pakviesti, kad skirtingai nuo savo kolegų jūs laikytumėtės jums skirto pasisakymo laiko. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat pabandysiu apibriežti situaciją ir trumpai. Pirmiausia, manau, kad turime studiją, kuri labai tvirta, gerai subalansuota, gerai suresta. E, pono Engstrom studija, manau, yra gera priemonė e, žmogaus teisų pakomitečio nariams ir taip pat, manau, jie naudosis ir Eurolat delegacijos kolegos. Tai mums padės mūsų darbe, mes dirbame politinį darbą, tačiau e, mums tai padės e, išvengti klaidų, nes turime informaciją, kuri yra objektyvi, kuri yra gerai parengta. Tai padės dirbti geriau, tai padės renkti geresnės kokybės diskusijas. Taip pat norėjau pasakyti, kad man regisi, jog to pobūdžio studijos, kai susitelkiama prie atskirų šalių, E, yra visai geras dalykas. Tokios studijos galėtų būti rengiamos ir daugiau. Pavyzdžiui, Latino Amerikos e, šalyse ir kitose galėtume apžvelgti žmogaus teisų padėtį, pavyzdžiui, Gvatemaloje, Meksikoje, Kolumbijoje, Hondūre ir panašiai. E, laiko turiu nedaug. Jeigu galėčiau išreikšti kritikinę pastabą dėl studijos, tai pasakyčiau už tai, ką pirmiausia, toje pačioje studijoje, tos pačios diskusijos metu nėra gerai kalbėti apie dvi tokias šalis. Ir manau, kad visi sutarėme, kad abi tos šalis yra tos, kur situacija probleminė, tačiau tos šalis labai labai skirtingos. Venezuelos atveju matėme, kad kažką daryti yra skubu, Kubos atveju situacija yra kitokia, tokios Kubos nėra, tada aš manau, kad diskusiją reikėjo renkti atskirai dėl tų abiejų šalių, dėl vienos ir dėl kitos. Taip pat Europos komisijos ir išorės veiksmų tarnybos atstovai išreiškė savo nuomonę, ten buvo susitelkta labiau prie pilietinių ir politinių teisių, tačiau žmogaus teisės apima šiek tiek plačiau ir mažiau buvo kalbama, pavyzdžiui, apie socialinės, ekonominės, e, kolektyvinės teisės, apie e, čia buvų teisės, apie reprodukcinės teisės. Tai taip pat yra žmogaus teisės. Jeigu apie tai būtų kalbėta, manau, kad situacijos vaizdas būtų dar aiškesnis toje šalyse. Dar labai trumpai norėčiau pasakyti, kad kai kurios išvados man pasirodė labai įdomios. Nors visos svarbios, bet kai kurios ypač įdomios. Svarbu, kad institucijos e, aiškiai išsakytų savo politinį požiūrį į susikloščiusią situaciją. Būtina kovoti už tai, kad būtų labiau gerbiamus žmogaus teisės ir manau, kad čia Europos parlamente mes pirmiausia tą ir turime daryti. Pirmiausia, turėtume pasirinkti tuos politinius e, sprendimus, kurie padėtų kovoti su žmogaus teisų pažeidimais mūsų aptariamuose šalyse. Ačiū. Pirmininkė, ačiū ponui Solė. Ir paskutinis pasisakymas. Kolegė Viskautrol Gotelik. Prašom, žodis jums. Vielen Dank, Frau Vorsitzende, und vielen Dank uh, an alle, die. Dėkoju, ponia pirmininkė. Ačiū visiems, kurie prisidėjo prie šio pranešimo rengimo. Tas pranešimas yra pakankamai išsamus. Ačiū Europos komisijos atstovams už jų pateiktas pastabas. Laiko turiu nedaug. Tad norėčiau porą pastabų išsakyti, kurių pirmoji būtų tokia. 19 puslapyje yra kalbama apie opozicijos pajėgų silpnumą Venezueloje. Jeigu neklystu, Aš manau, kad opozicija egzistuoja Venezueloje. Ji yra. Opozicija gauna e, visuomenės paramą. Ir jeigu tos opozicijos pajėgos nepatirtų e, to didžiulio spaudimo, kurį patiria, ta parama galėtų būti ir dar didesnė. Na, opozicijos padėti iš esmės įvertinti yra sunku, noriu tik pasakyti, kad uh, E, tai yra viena iš svarbiausių politinių teisių - galimybė reikšti savo nuomonę už ar prieš vyriausybę. Tai yra kiekvieno teisė. Tai būtų mano pirmoji pastaba. Antroji. E, dėl Sakarovo premijos. Sakarovo premija yra įteikiama laureatui ar laureatei ar laureatams, kad būtų uh, pripažįstama to žmogaus kova už žmogaus teisės, bet tai nėra e, politiniams, po, politikam, politiniams kovotojams skiriama premija. Tiesiog taip savo. Aš manau, kad tai yra iš tikrųjų labai delikatus aspektas. Paprastai laureatai šios premijos yra tie žmonės, kurie politiškai yra neutralūs, tačiau kovoja už žmogaus teisės. Tačiau aišku, visa tai patenka į politinių spekulacijų lauką. Na ir turiu klausimą, kuris galbūt e, ne visai į temą, sako kalbėtoja, bet aš gal klaidingą informaciją gavau. Vakar aš sužinau, kad Maduro ėmėsi naujų politinių priemonių dėl benzino, dėl kūro pardavimo, degalų pardavimo, ar yra naujienų ta tema? Pirmininkė, ačiū, kad pateikite savo nuomonę. Ir jums leidus dabar pasisakysiu. Suteiksiu žodį kolegai, profesoriui, prašau, jums pusantros minutės, tikrai nedaugiau, kad galėtume pasinaudoti tomis uh, minutėmis, kad e, mūsų ekspertai galėtų pateikti išvadas ir turėsim užbaigti savo sesiją. Prašau, pusantros minutės jums. Dėkuoju. Labai trumpai. Norėčiau pasakyti, jog mes šiandien nekalbėtume šiomis temomis, jeigu būtų teisinė valstybė Venezueloje. Venezuelos piliečiai protestuoja e, prieš smurtą e, ir, ir, ir kitas e, negerovės. Mes e, puikiai žinome, kokiu problemu kyla dėl migracijos, daug e, E, Venezuelos piliečių e, siekia išvykti iš šalies, todėl kad mano, kad e, šalį valdo nusikalstamas režimas, vyriausybė, kabutėse, užsima valstybiniu terorizmu, griebėsi jėgos, spręsdama įvairias problemas. Aišku, visi šitie dalykai vyksta tame regione. Mes e, palaikome engiamus e, mūsų brolius ir Kuboje ir Venezueloje. Dėkuoju, ponė. Profesoriau, jūsų kalbėjimo laikas baigėsi, gaila, kad neturime daugiau laiko. Jeigu jūs turite klausimų, galite atsiųsti raštu e, klausimų sekretariatui. Dar turime keturias e, minutės, tad žodis e, kitiems e, pranešėjams. Tik tai norėčiau, kad kalbėtumėte labai glaustai, nes paskui turėsime apibendrinti Kalbėsiu trumpai, aišku, negalėsiu atsakyti visų sudėtingų klausimų, visų komentarų, bet e, kažkiek sureaguosiu taip pat ir, ir, ir komentarus, pasistengsime juos integruoti į studiją. Dabar trys trumpai momentai. Visų pirma, dėl to, kas yra žmogaus teisės, kaip tai suprantama, kaip aš jau trumpai sakiau, pristatydamas e, studiją, sakiau, kad žmogaus teisės yra neatsiejamos, tarpusavį priklausomos ir įgyvendamos prieinamos bendrai turėtų būti ir tai abiejų valstybių situacijoje mes stebime ir mūsų mandato vertinimas, į ką didesnis dėmesys buvo skiriamas, tai būtent politiniam pilietiniam teisėm, e, ypač atsižvelgiant socialinė, į socialinės, ekonominės, politinės teisės platesnį kontekstą, aišku, bet daug ką, ką jūs sakėte, tikrai tai, į tai atsižvelgsime. Dabar, e, Peterė, galbūt jau pakalbėjo apie tai, bet kolegos kalbėjo apie priežastis. Uh, Tai ta įprastinė ekonominė praktika galbūt paminėtina, kas buvo vertinama studijoje, pasirimant mano patirtimi ir ta medžiaga, kuri parengta dėl abiejų valstybių, galvojant apie interpretavimą, aišku, tos informacijos galima kartais susidurti su prieštaringomis nuomonėmis. Uh, Bet e, ga, galiausiai dabar dėl, dėl politinio aspekto. Taip, Europos parlamentas yra politinė institucija, jūs esate politikai, žmogaus teisės yra politinė kova, kaip e, viena iš komiteto narių tai sakė. Dėl Sakarvo premijos laureatų, e, aš tai paminėjau ir studijai plačiau apie tai kalbama. Mes, aišku, politikai, aišku, įtakoja e, žmogaus teises, įstatymo viršenybės propagavimą. Čia didžiausias klausimas būtų parlamento ir jūsų komiteto požiūrio griežtumas, tvirtumas ir, man atrodo, uh, Um, politikai turėtų remti štai tokia ir panašiomis studijomis. Ir ką um, parlame, uh, komiteto nariai ką sakė, uh, galvojant apie ateities uh, tokio tipo studijas, reikėtų gal pažiūrėti plačiau ir į kitas Latino Amerikos valstybės. Dabar aš tiesiog dėkočiau Jums už išsakytus komentarus. Dėkoju ponui Engstrom. Pasistengsime kiek įmanoma integruoti išsakytas pastabas e, į ruošiamą studiją prieš ją paskelbent, kad būtų atspindėta parlamento pozicija į Venezuelą ar Kubą, Taip pat, aišku, yra svarbi ir panas Mogerinį pozicija dėl šių klausimų įvertinant išorės santykių mandatą ir pono Lamdrinidžio vaidmuo um, taip pat yra labai svarbus. Uh, Um, buvo paminėta rezoliucija, kuri būtų labai svarbi dėl Venezuelos, kad mes galėtumėm dar kartą išsakyti savo reikalavimus dėl politinių kalinių išlaisvinimo, dėl atviro koridoriaus, aišku, viso darbo, visą tai, kas aktualu, turint omenyje žmonių srautus per sieną. Toliau nacionalinės asamblėjos Venezueloje darbas, tai, kas sugriauta, turėtų būti atkurta. Uh, raginame laikytis teisės principų, mes aiškiai išsakome e, mūsų paramą tarptautinio baudžiamųjų bylos e, teismui, teismo darbui. E, tai visuomet buvo Europos parlamento pozicija. Kalbant apie žmogaus teises, Yra ir kitų tarptautinių organizacijų, ekspertų dirbančių šiais lausimais, turime daugiau informacijos ir studijų, e, tyrimų apie e, vykdomus nusikaltimus. E, su Kuba iš tikrųjų, galima pasakyti, situacija keičiasi ir yra daug dalykų, kurie skatina viltį, kad keičiasi šiek tiek kultūra ir e, tai džiugu. Aišku, reikia akcentuoti politinių kalinių paleidimo klausimą, kalbėti apie disidentų, pilietinės visuomenės aktyvistų situaciją yra nepaprastai svarbu. Būtina tęsti darbą dėl bendarbiavimo susitarimo ir parama turi būti nuolatinė, testinė, ne vienkartinė. Dar kartą labai dėkuoju visiems, kurie dalyvavote mūsų šiandienos darbe. Aš labai atsiprašau, kad laikas taip spaudžia, bet dėje mes turime perėti prie kito klausimo jau svarstymo. Labai prašyčiau suteikti man žodį porai minučių. Aš iš Venezuelos. Ir labai prašyčiau suteikti man žodį. Palos Apuelende. Aš esu iš Venezuelos, aš esu Čilės pilietis, bet atsakingas už asoci... solidarumo asociacijų darbą. Pirmininkė, mes labai dėkojame už jūsų dalyvavimą mūsų posėdė, bet dėja tikrai nebeturime galimybę suteikti jums žodį, prašyčiau jų sekretariatui perduoti savo poziciją. No, Bet nebuvo išsakyta pozicija, kuri um, apgintų Venezuelos vyriausybės poziciją. Visą tai, ką jūs šiandien kalbėjote, yra labai šališka. Demokrat. Pirmininkė, atsiprašau, bet šiandien tikrai mes nebeturime galimybės suteikti jums žodį. Kalbėtos, bet tai yra visiškai nedemokratiška. Pirmininkė, dėje mes turime laikytis parlamento taisyklių. Mes laikomės parlamento taisyklių, bet jūs turite taip pat gerbti ir mūsų teises. Okay, colleagues, uh, those who want to continue to... Mėly kolegos, norėčiau tęsti mūsų darbą. Prašau um, visus nedalyvaujančius išeiti iš salės. Yes.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 um, pradedam darbą. Sigė, ar galėtumėte paprašyti EIVT atstovų ir kitų susijęsti į savo vietas? Periname prie kito darbo atvarkės klausimo. I can't speak Spanish. So <laughs> okay, now we come to our agenda item. Periname prie kito darbo atvarkės klausimo. Žmogaus teisių aspektai, kalbant apie privačias karinės ir saugumo kompanijas veikiančias trečiose valstybėse. Ponas Karski yra mūsų pranešėjas, sveikiname su jumis, kalbėsime apie šis savos iniciatyvos pranešimą, apie jo pirmą projektą. Mm. Okay. Šio pranešimo projektas buvo išplatintas anglų kalba Liepos 25 dieną. E, aišku, kai kalbame apie šią temą, apie šį pranešimą, turime prisiminti, kad per pastaruosius 20 metų labai smarkiai išaugos skaičius e, privačių karinių ir saugumo kompanijų. Ir kai kurios iš tų kompanijų yra kaltinamos žmogaus teisų pažeidimais, taip pat ir tarptautinės humanitarinės teisės e, pažeidimai, pažeidimais netgi karo nusikaltimų įvykdymo. Šiame kontekste, manau, labai svarbu, kad svarstome būtent šį pranešimą DRUA ir turėtumėm mm, pasirūpinti, kad šis pranešimas e, leistų užtikrinti, jog būtų tinkami teisės aktai šioje srityje, kad tie, kas yra atsakingi už tokius žmogaus teisų pažeidimus, tokios kompanijos būtų patrauktos atsakomybėn. Sėdė komitete buvo praeitais metais Liepos mėnesį svarstytas pranešimas dėl privačių saugumo kompanijų. Pone Vautman parengė tą pranešimą. Tai buvo irgi puikus pranešimas, tačiau jame tik nedaug buvo kalbama apie žmogaus teisų problemas ir nebuvo kalbama apie konkrečius žmogaus teisų pažeidimus, pažeidimo atvejus, kurios e, vykdė yra privačios karinės saugumo kompanijos. Tai manau, kad mūsų pranešimas turi pridėtinės vertės šią prasme. O dabar suteiksiu žodį ponui Karski, kad jis galėtų pristatyti pristatyti pranešimą ir pradėti diskusijas kaip pranešėjas. Vadinčiančiai, za bardzo. Labai ačiū. Dėkuoju už tikrai profesionalų klausimo pristatymą. Pastaruoju metu labai smarkiai išaugo privačių karinių ir saugumo kompanijų skaičius. Per pastarosius 20 metų mes matome, kad labai daug funkcijų yra tokioms kompanijoms pavedama, ne vien tik tai konfliktų valdymo srityje, bet taip pat ir ginkluotų konfliktų valdymo srityje. Ir dėl to, aišku, kyla labai didelių problemų dėl žmogaus teisų pažeidimų pasaulyje. E, tokių kompanijų veikla nėra tiesiogiai reglamentuojama tarptautinės teisės, privalomų tarptautinės teisės priemonių. Todėl šiame pranešime mes kalbame apie tai, kad reikėtų tokių privalomų teisės aktų, e, teisinių priemonių, kurios užtikrintų žmogaus teisų apsaugą valstybėse už ES ribų. Nuo 2003 iki 2009 metų ypač buvo daug žmogaus teisų pažeidimų užfiksuota, netgi e, buvo nužudy, nužudimų e, E, dėl to, kad e, būtent vakarų e, karinės saugumo kompanijos privačios, ypač veikiančios Irake, kitose valstybėse, būtent vykdė tokią veiklą ir, ir buvo patvirtintas, man atrodo, dokumentas Montre dokumentas yra taisyklių ar principų paketas paremtas mm, tarptautinė humanitarinė teisė ir iš tikrųjų skirtas privačioms kariniams saugumo kompanijoms. Tarptautinis elgesio kodeksas yra mm, parengtas e, irgi šiame sektoriuje, tačiau tai nėra privalomas dokumentas, jis nėra privalomas visoms kompanijoms, tik tai toms, kurios e, nusprendžia prisijungti prie jo. Ir tikrai paskutiniais metais mes matome labai daug incidentų Afrikoje, Azijoje, netgi Pietų Amerikoje, kur tokios kompanijos yra susijusios ir itin neramina Rusijos privačių karinių ir saugumo kompanijų veikla, ypač tokios kompanijos, kurios pavadinimas yra Wagner veikla. Jau 92 metais e, ši kompanija aktyviai veikė Bosnijoje, Padniestrėje, Kalnų Karabache. Ši kompanija taip pat prisidėjo prie Krymo okupavimo bei dalyvavo nesank vykdant nesankcionuotus žudimus. Taip pat ši kompanija aktyviai veikia ir Sirijoje. Pastaruoju metu Wagner kompanija veikia Sudane ir Centrinės Afrikos Respublikoje. Netgi Rusijos spaudoje buvo paminėta tai, kad trys ir su žurnalistai buvo nužudyti ten. Todėl kreipiamės į valstybės narės ir į tarptautinį baudžiamųjų bylų teismą, kad atsakomybėn būtų patraukti tie, kas yra atsakingi už tokių nusikaltimų vykdymą. Taip pat kreipėmės jungtinės tautas, kad būtų sukurta speciali institucija atsakinga už tokių bylų nagrinėjimą tose valstybėse tokios karinės saugumo privačios kompanijos, kurios veikia trečiose valstybėse, privalėtų laikytis tarptautinio elgesio kodekso. Mes raginame taip pat, kad būtų sukurta tarptautinė um, privaloma um, priemonė, privalomas teisės aktas, kurio privalomai laikytųsi visos kompanijos vykdančios karinės ar saugumo funkcijas ir kad būtų taip pat ir baudžiamosios teisės atsakomybė numatyta tiem, kas atsakingi už tokius nusikaltimus. Taigi mes norime užpilti tą spragą, tą tokią pilkąją zoną, kurioje veikia būtent tokios privačios kompanijos. Akivaizdu, O kad tokios kampanijos veikia ne savo ruoštų, jas kažkas ten siunčia, jos yra kažkur registruotos. Tai aišku, kad eina kalba apie įvairias skirtingas jurisdikcijas, nes jos yra registruotos vienur, dirba kitur, taigi sunku aiškiai priskirti dar ir kuriai konkrečiai jurisdikcijai tos, valstybė, tos kompanijos priklauso. Uh, Be to, jų veikla vykdoma dažnai labai toli nuo tos e, valstybės, kurioje faktiškai tos kompanijos registruotos. Taigi ta atsakomybė kažkur pasimeta, visi nusiplauna rankas ir tuo viskas baigėsi. Ta spraga, ta tuštuma būtinai turi būti užpildyta. Be to turi būti ir tam tik tikras e, monitoringo instrumentas ir kreipiamės į, į valstybės narės, kad e, būtų jungtinių tautų saugumo taryboje specialios struktūros suformuotos, kad būtų teisminis visas režimas sureguliuotas dėl privačių karinių saugumo kompanijų veiklos, kad, kad būtų atitinkamai ir registracija vis tinkamai sutvarkyti ir kad būtų savanoriškos iniciatyvos tinkamai reguliuojama šioje srityje. Apibendrint, žmogaus teisų pažeidimai, aišku, neturėtų visiškai užgošti ir tokių privačių karinių saugumo kompanijų teigiamos veiklos, nes labai dažnai tikrai tokios kompanijos suteikia labai svarbės paslaugas, kurios užpildo labai rimtą spragą, nes valstybės konkrečios e, pačios negali vykdyti tam tikrų funkcijų ir todėl tokios funkcijos dažnai yra pavedamos būtent e, tokioms e, kompanijoms iš išorės. Ir tai yra labai svarbu, kokį darbą jos atlieka. Tai nereikėtų visos sektorius piešti juodai, tačiau būtina kovoti su atskirais e, teisės pažeidimais ir turime pasirūpinti, kad tie, kas yra atsakingi už nusikaltimus, būtų patraukti atsakomybėm, kad būtų aiškios sankcijos pritaikytos ir kad būtų, aišku, imtasi priemonių užkardyti tokiems galimiems pažeidimams ateity, kelią ateityje. Labai svarbu, aišku, paminėti pozityvų bendradarbiavimą su jungtinėmis tautomis. ES e, parama jungtinių tautų darbui turėtų būti labai svarbi. Ačiū ponui Karskijui už pranešimo projekto pristatymą. AFE turime darbo grupę dėl Junktinių tautų Europos Sąjungos e, santykių ir galbūt galėtumėm jų pasitarauti, kiek jie pasistumėjo į priekį su jungtinėmis tautomis ruošiantis e, lapkričiui. Dabar steiksiu žodį šešėlinėms e, pranešėjams. Kristo Rovol visų pirma, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Suprantama, pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjui už atliktą darbą, nes jis tikrai išsamus. Tačiau turėčiau pasakyti, kad turime, suprantama, pirmiausia pritarti tam, kas gera tame pranešime, kas naudinga. O pakomentuosiu tai, kas man pasirodė netaip gerai parašyta. 17 metų Liepą mes jau esame priemę rezoliuciją dėl saug, privačių saugos bendrovių. abiejų tekstų sutapimas yra pakankamai akivaizdus. O aš manau, kad tie tekstai turėtų būti dar labiau panaš, panašus tarpusavį, tačiau savo tekste turėtume labiau susitelkti prie žmogaus teisų aspektų. Nes mes juk ir esame žmogaus teisų komitetas, kad tas pranešimas turėtų pridėtinę vertę. EPP vardu galėčiau pasakyti, kad e, tai yra nuoseklus požiūris atsižvelgiant į visą eilę pranešimų šią temą. E, savo pranešime mūsų pranešėjas mini kai kurias šalis. Na, nėra taip, kad mes nepritartume pranešėjui dėl tų jo paminėtų šaly. Tačiau, šalių. Tačiau, kai teikiami pavyzdžiai, paprastai visi, kuriuos verta paminėti, nėra paminimi. Dėl to mes pasisakome, kad turėtume teikti bendresnės formuluotės, kad galėtume apimti kuo daugiau situacijų. Nes paprastai, kai vienus pamini, o kitus pamiršti, atsiranda pusiausviros trūkumas pranešime. Kalbant apskritai, mes nieko negalime pridurti prie to, kad valstybė kai kurias iš savo misijų pateikė išorės bendrovėms, tačiau reikėtų, kad valstybė ir toliau liktų ta struktūra, kuri užtikrina tinkamai žmogaus teisės, kuri užtikrina, kad tų bendrovių veikla vyktų pagal e, e, galiojančius teisės aktus. Kai prašoma sukurti žmogaus teisų taryboje jungtinėse tautose specialų organą šiems klausimams svarstyti, manau, kad žengima pernelyg toli. Šiek tiek paprovokuosiu. Pasakyčiau, kad žmogaus teisės ne, kad tiksliau jungtinių tautų organizacija nėra ta organizacija, kurios funkcionavimas nėra pats racionaliausias, logiškiausias ir panašiai. Ir dar sukurti specialių kažkokių organų jungtinių tautų organizacijos viduje reikštų, kad galbūt bus kuriama dar daugiau kitų organų, o tai reiškia, kad galiausiai tas jų kūrimas tampa visiškai nenaudingas. Numatyti privalomasias taisyklės žmogaus teisų įgyvendinimui be abejo būtų reikalingas dalykas. Galbūt visa tai galėtų būti ir labai naudinga. Tačiau ar politiškai tai bus įgyvendintinas dalykas, nežinau, man asmeniškai dėl to kyla bejonių. Taip pat nesu įsitikinusi ir dėl to, kad to reikia. Ir norėčiau priminti, ką sakiau jums dėl to naujo organo e, Junktinių tautų organizacijos viduje. Aš be abejo džiaugiuosi būsimų bendradarbiavimų su pranešėju ir tikiuosi, kad galiausiai parengsime tokį projektą, kuris bus visiškai nuoseklus, logiškas ir geras projektas. Ačiū poniai e, Krusertevol. Ir nu, matau, kad šešėlinių pranešėjų posėdėje reikės dar dėrėti, sako pirmininkė. O dabar norėčiau suteikti žodį Anai Gomes. Šitai pat yra šešėlė pranešėjus su demokratų frakcijos vardu. Dėkoju. Manau, kad pranešimas tikrai labai svarbus. Svarbu, kad Europos parlamentas pateiktų savo labai aiškę poziciją šiuo klausimu. Juk neatsitiktinai smurto naudojimas yra laikomas valstybės privilegija, kai to reikia. Bet valstybės kartais pasitelkia privačias saugumo bendrovės tuo būdu pasitelkiamas toks kaip ir liberalizavimo požiūris. Na tai nėra tikras liberalizavimas, bet valstybė atsisako vienos iš savo atsakomybės ryčių ir pasitelkia subrangovą vienam, vienai iš savo funkcijų atlikti. Kartais tai gali turėti labai neigiamų pasiekmių. Tai gali būti naudinga verslo požiūrių, tačiau pasiekmes piliečiams ir valstybių atsakomybė tai gali turėti neigiamų pasiekmių, labai rimtų pasiekmių. Dėl to manau, kad šis pranešimas turėtų būti sustiprintas, kai kurie aspektai turėtų būti labiau pabrėžti Be abejo, nieko nedaryti ne, nėra gera situacija, jungtinių tautų lygmenių reikia kažką daryti, tačiau ES lygmenių mums taip pat reikalingas čia labai tvirtas reguliavimas. Ir taip pat būtina įdėkti labai tvirtas priemonės situacijos stebėsenai ir, ir, ir sprendimams priimti, nes kartais tos struktūros, tos privačios struktūros yra susijusios su organizuotu to nusikalstamumo tam tikrais tinklais, su huliganų tinklais, kurių tikslas yra plėsti smurtą ar, ar, ar sukelti nesaugumą mūsų visuomenėse. E, dažnai taip nutinka, kad jų paslaugomis yra naudojamas ir tai ko gero nėra pats geriausias dalykas. Tad. E, priežiūra ir stebėsena yra tas dalykas, tas aspektas, kurį reikėtų labai sustiprinti šiame pranešime. Dėkoju pranešėjų šiaip, nes e, tai padeda bent jau įvardinti tam tikras problemas, su kuriomis susidurėma. Tačiau e, stebėsena ir, ir, ir Situacijos vertinimas yra esminiai dalykai. Frakcija mano teiks pakeitimus šią temą. Taip pat atskaitomybės aspektas mums yra ypatingos svarbos. Manau, kad galbūt tiek ir galėčiau pasakyti kol kas. Ačiū, Ana, sako pirmininkė. O dabar. Pone Weber, Alde frakcijos vardu. Ačiū. Pone pirmininkė, noriu padėkoti pranešėjui už parengtą pranešimo projektą. Tai yra puikia startinė pozicija, kad galėtume prie šio klausimo dirbti toliau. Turiu tris bendro pobūdžio komentarus ir paskui keletą tokių labiau specifinių komentarų. Kai dėl bendrų komentarų norėčiau pabandyti paaiškinti ir pasiaiškinti su pranešėju ir šešiniais pranešėjais, kokia yra to pranešimo apriektis, nes prieš metus mes jau rengėme pranešimą. Mes juk nenorėtume, kad jie būtų dubliuojami, mes norėtume kažko papildomo numatyti ir nekartoti to, kas jau buvo priimta kovojant su žmogaus teisų pažeidimais. Aš klausiu apie apriepti pranešimo, nes noriu išsiaiškinti, ar mes bendrai kalbame apie tos klausimus, ar norime spręsti tam tikrus e, klausimus susijusius su e, privačių saugumo ar sukarintų bendri, bendrovių naudojimu šalyse, kur mes teikiame pagalbą, kur turime tam tikrus svertus ir galime situacijai daryti rimtą įtaką. Tai jau būtų kitas dalykas. Vėlgi, koks yra tikslas? Ar mes labiau taikomės į atskiras šalis, ragintame jas keisti teisės aktus ir vėlgi kyla klausimas, o kokių svertų turime šioje srityje. Ar šiuo atveju mūsų taikinys yra tos bendrovės? Tai irgi turėtume diskusijų metu labiau išsiaiškinti. Na ir taip pat čia mes kalbame apie tam, tikrą, tam tikras apibrieštis, kas, turėtų, kas yra laikoma saugumo bendrovėmis ar privačiomis sukarintomis bendro, bendrovėmis. Vautmans pranešime buvo tokios apibrieštis. Ir man dabar reikia suprasti, ar turime laikytis tos pačios linijos, ar galbūt kažkas keisis. E, turime suprasti, kad e, tarptautinių lygmenių tokių apibrieščių nėra. O tai yra šiaip labai svarbu, kadangi savo pranešime ponas Karskis sako, kad e, privačios tos sukarintos bendrovės yra valstybių narių reguliavimo sritis Tačiau privačios sukarintos bendrovės kai kuriuose šalyse yra absoliučiai uždraustos, jų negali būti. Tad man būtų iš tikrųjų svarbu suprasti, apie ką mes kalbame šiuo atveju. Dabar tie, kaip jau sakiau, labiau specifiniai komentarai. Nors, suprantama, mes galime kalbėti apie tam tikrus dalykus jungtinių tautų organizacijos lygmenių. Aš manau, kad būtų svarbu šiame pranešime pasižiūrėti labiau į tai, ką šiuo atveju labiau gali nuveikti ES. Mano frakcijai, pavyzdžiui, būtų svarbu pabrėžti tai, kad būtų kūriami reguliuojantis teisės aktai, kurie būtų saistantis visoms valstybėms narėms. Pavyzdžiui, galbūt reikėtų sudaryti juodąjį sąrašą tų įmonių, kurios netitinka ES standartų ir tokių paslaugų teikti negali. Mums reikėtų aiškaus atskirimo tarp privačių saugumo bendrovių ir privačių sukarintų bendrovių. Norėtume pabrėžti, kaip svarbu, kad aukos, kurios kovoja už savo teisės, galėtų tikėtis, kad jų teisės yra tinkamai apgintos. Svarbu išsiaiškinti šiuo atveju, kas yra mūsų taikinys šio pranešimo, nes nežinau, ar reikalinga teikti konkrečius pavyzdžius pranešime, gėdinti, badyti pirštais, turbūt ne. E, nes vėlgi, kai pradedi teikti pavyzdžius ir pamini, pamini vienus, bet pamiršti kitus, e, susidaro tam tikro netikrumo, neiškumo. Na, aš manau, kad šešėlinių pranešėjų posėdžiuose mes visą tai išsiaiškinsime. Ačiū poniai Weber. Ir žalių frakcijos vardu klaus Buchner, turėtų pasakyti, jo nėra, bet aš manau, kad raštu pateiksite savo pastabą, sako pirmininkė. O dabar kolega Urban Krespo turėtų kalbėti, jis GUE frakcijos vardu turėtų pasisakyti, bet jo atrodo taip pat nėra. Ignacio Koraro iš FDD turėtų kalbėti, bet jo taip pat nėra. Ar norėtų kolegos ne šešėliai pranešėjai tarti žodį? Prašau. Žodis jums, kolega. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau grįžti prie tam tikrų dalykų, prie tų palyginimų, nes e, su kolegom dar pernai mes kalbėjome apie tas problemas. Visi sako, kad na taip, žmogaus teisės svarbu gerbti. Tačiau pasižiūrėkite, sėdim salėje, Briuselėje su e, Briuselėje, kur kondicionuojamas oras, kur patogu, kur gera dirbti. Tačiau kitur veikia tos sukarintos bendrovės teisėms užtikrinti. Tačiau ten, kur jos veikia, realybė yra visiškai kitokia tos bendrovės turi dirbti patirdamos labai didelį spaudimą, joms dažnai tenka priimti sunkius sprendimus. Tai nėra tas pats, kas veikti, pavyzdžiui, vakarų Europos valstybėse. Mes, Barbara, sutarėm nedažnai tarpusavį, bet jūs teisi. Turime kažką daryti jungtinių tautų organizacijos kontekste. Labai gerbiu jūs, ponė Karski, tačiau Mm, manau, kad jūsų pranešimas šiuo atveju problemų neįsprendžia, jų, jų galima tik sukurti. Mes žinome, apie ką konkrečiai čia kalbama. Negi mes manome, kad dar vienas Europos parlamento pranešimas e, tuos žmonės, kurie daro neteisėtus dalykus, paskatins kažką keisti. Tikrai ne. Tos e, įmonės galimai užsispirs ir toliau darys tą, ką darė iki šiol. Yra saugumo tarybos dvi valstybės nuolatinės narės, kurios kritikuojamos nuolat pranešimuose, bet grįžkime prie Valtmans pranešimo. Nematau, ką galima tokiu pranešimo būdu pasiekti, nes niekas net be ES ir jos net nekreips dėmesio. Manau, kad gaištame laiką. Neturėtume jo švaistyti tokiems dalykams, ypač prieš rinkimų kampaniją Manau, kad plenarinėme posėdėje turime svarbesnių klausimų. Tai yra svarbus klausimas, tačiau jis jau buvo spręstas pasitelkiant Vautmans pranešimą. Nes praėjo visai nedaug laiko nuo jo pas, pa, patvirtinimo ir nemanau, kad to reikia papildomai. Na, nežinau, ar įmonė sakys ir toliau, kad spiriamės, bet kokiu atveju ir darom tą patį. Na taip, sako pirmininkė, jūs pareiškite savo nuomonę, e, kolega Johan Nilsen turėtų pasakyti dar iš Europos išorės veiksmų tarnybos. Prašau. Labadiena. Ačiū. Esu Johan Nilsen, dirbu išorės veiksmų tarnyboje ir norėčiau pradėti nuo štai ko. Žmogaus teisių pažeidimams būtina užkirsti kelią, būtina, būtina tų pažeidimų aukoms teikti paramą, atlyginti patirtą žalą. Mes džiaugiamės Europos parlamento atliekamų darbų šiais klausimais. Mes turime pranešimų, proje, pranešimų projektą, aptarėme jį šiandien ir, kaip jau buvo pasakyta, Europos Sąjunga e, dirba taip pat prie šių klausimų. Yra tarptautinių dokumentų šią temą. 2012 pradėtas svarstyti šį klausimą. Šis dokumentas e, E, patvirtina, kad pažeidimų yra ir toliau, kad mes norime su jais kovoti. E, Visas tas, tas pranešimas neatsiranda kažkokiam teisinėme vakume, jau yra dokumentų šią temą. ES nuolatos pasisakė už tų dokumentų įgyvendinimą, Montrių dokumentas yra svarbus ir jis dar buvo aptartas birželio mėnesį šiemet. Tai reiškia, kad su šias rytimi susiję klausimai buvo aptarti. E, paprastai prašoma iš tokių paslaugų teikėjų, kad jos atitiktų ES standartus, kaip buvo pasakyta. Ir Montrojo dokumento nuostatų taip pat jos turi laikytis. Prisijungimas prie tarptautinių Elksenos kodekso šią temą negali būti privalomas kriterijus, nes gali būti laikomas diskriminaciniu ir dėl to galima sulaukti kreipimos į teismą. Tiesiog mes norime suteikti labai rimtus saugiklius tam, kad būtų galima laikytis Montrojo dokumento nuostatų, kai skelbiami konkursai dabar. Yra parengtas šaunamųjų ginklų, pavyzdžiui, vadovėlis, kaip jais naudotis, kada jais naudotis e, e, tiems, kurie teikia saugumo paslaugas. E, svarbu užkirsti kelią galimiems piknaudžiavimams ir sudaryti galimybės pateikti ieškinius. Tai bus mūsų darbo sudėtinė dalis yra ateityje. Ačiū, ponia Karski, jums žodis apibendrinti diskusijai. Labai ačiū, sako ponas Karski. Labai džiaugiuosi, kad diskusija vyksta. Ačiū visiems, kurie joje dalyvavo, ačiū už įdomias pastabas. Aš labai atviras, laukiu jūsų pastabų. Um, manau, kad um, trumpai kalbėsiu, e, bet galėčiau pasakyti, kad e, tu, es, mums nustatytos ribos, kiek žodžių galime panaudoti savo pranešime, kokio ilgio turi būti tas pranešimas. Ir šiaip vis tiek laukiu jūsų siūlymų visų. Su, sutinku su daugeliu kolegų, su jų pastabomis. Matome, kad valstybė savo funkcijas patiki išorės struktūroms, tarnyboms. Tų kompanijų paslaugos kai, kurio, kai kuriais atvejais yra ko gero reikalingos, tačiau kai naudojamasi jomis, tai tuomet e, greičiau gali pratrūkti ginkluoti konfliktai. Tačiau šalis kartais siunčia tas bendrovės e, išspręsti vieną ar kitą klausimą dėl to, kad taip lengviau. Jeigu pasiuntė į kariuomenę sureguliuoti kažkokiu klausimu, reiškia, karas gali prasidėti. <clears throat> Tačiau dažnai tos sukarintos bendrovės <clears throat> pasirašo sutartį su vienomis ar kitomis šalimis. Kaip jau sakiau, Tai skatina e, pratrūkti tuos konfliktus, kuriuos e, galbūt neskubėtų labai provokuoti ar juos pradėti pačios valstybės. <clears throat> Tarptautinės organizacijos, jungtinių tautų organizacija taip pat naudoja šio pabudžio įmonių paslaugas, pasitelkia jas. Pavyzdžiui, mūsų pastatus štai saugo įmonė, kuri sulaukė praeitie ir kaltinimų Tad štai, bandžiau tirti šios visus dalykus. Ir atrodo, ta įmonė, kuri užsima ir mūsų pastatų saugumu, nėra tokia jau bloga. kai dėl panašumų ar skirtumų su ponios Vautmans pranešimu. Galėčiau pasakyti štai ką. Aname pranešime kalbama apie ES registruotų įmonių teikiamas paslaugas. Tai buvo vidaus reikalų e, klausimas. Ir buvo kalbama apie tai, kaip visą tai sureguliuoti ES lygmenių. O šiame pranešime mes kalbame apie tas operacijas, kurias teikia bendrovės, kurios, pavyzdžiui, nėra registruotos ES valstybėse narėse. Ir taip pat žvelgiame į tas įmonės, kurios nėra registruotos ES, o ir operacijas vykdo už ES ribų. Lygiai taip pat, kaip žiūr, kai žiūrime, ką, kaip vyksta ES bendradarbiavimas su struktūromis, kurios, pavyzdžiui, veikia Bangladeše, ginant vaikų teisės ar panašiai. Mes paprastai nenagrinėjame tokių dalykų, kurio, kurie vyksta ES, bet čia kalbam apie tai, kas vyksta už ES ribų. Kaip jau sakiau, dažnai susidurėma su teisiniais tam tikrais prieštaravimais. Vienos valstybės nori, kad tos valstybės būtų registruotos pas jas, tačiau veiktų kitose šalyse, kitur situacija kitokia. E, nukentėjusių irgi gali būti ir iš kitų valstybių, tad apskaita tų visų dalykų gali būti pakankamai painus reikalas. Ir neaišku, kokia šalis turėtų tuos piknaudžiavimo atvejus spręsti. E, taigi, mes rengime pranešimą, o valstybės narės ir ES institucijos turėtų spręsti, kaip turėtų būti su tų bendrovių registracija, ar jos turėtų būti registruotos ES. O kai dėl pavardžių ar pavadinimų naudojimo, aš kalbėjau tik apie vieną Rusijos Wagner bendrovę. Tai yra politikos keitimosi iliustracija, nes seniau Rusija buvo ta šalis, kuri labai a, konkrečiai elgdavosi tam tikrais atvejais, kai tik reikėdavo kam nors trinktelti, būdavo siunčiama kariuomenė. Tačiau situacija pasikeitė, nes Rusija nusprendė siūsti geriau jau tas uh, sukarintas e, bendrovės, jų atstovus, o ne armiją. Tai dabar turime įvertinti iš tikrųjų, kas vyksta. Taip pat buvo kalbama apie saistančias priemonės. Jis baigiamas, tos priemonės baigiamos renkti, nes veikia tarp vyriausybinė grupė, kuri rengia savo dokumentą. Saugumo tarybos įgaliojimai jai suteikti. Pietų Afriko vadovauja šiai grupiai. Yra parengtas konvencijos ar sustarimo projektas, kurį rengia e, Jungtinių tautų saugumo tarybos grupė. Tad procesas vyksta toliau. Ir tokia pastaba, dar galėtų būti pasakyta, būtų įdomu pasižiūrėti, ar išorės veiksmų tarnyba laikosi e, ponios Vauters e, pranešimo rekomendacijų. Aišku, yra tam tikro persidengimo e, šio pranešimo su ponios Vauters pranešimu. Bet manau, jeigu šio klausimo nespręstume, tai būtų žingsnis atgal. Kažkas klausė, ar veikia ES tos sukarintos įmonės. Taip, taip, veikia jos, taip pat įsitraukia ir karinės operacijas nes, e, kaip jau sakiau, veikia ne tik saugumą užtikrinančios e, bendrovės, bet ir sukarintos bendrovės. Jungtinė karalystė šių paslaugų yra viena iš didžiausių eksportuotojų, bet e, iš ES netrukus Jungtinė karalystė pasitrauks. O pasikeis ir ES požiūris tuo met į šį klausimą. Tikiuosi bent jau, sako kalbėtojas. Na, o dabar ES tikimės imsis reguliavimo, nors reguliavimo iki šiol nebuvo. Įvykus breksitui, manau, kad į šį klausimą bus žiūrima kitaip. Ir ko gero, ta blogų įpročių praktika rizikuoja pradėti kartotis. Dėl apibrieščių E, naudojamos tos pačios apibrieštis kaip seniau, tos apibrieštis, kurios taip pat figūruoja, e, figūruoja ir e, konvencijoje dėl samdomų karių. Privačios sukarintos bendrovės, tos privačios bendrovės, kaip jau sakiau, veikia ir jos, ko gero, turėtų būti traktuojamos panašiai. Labai daug lobizmo šioje srityje, tą taip pat turiu pasakyti. Norėčiau pateikti dar vieną pavyzdį - paslaugų direktyva, kaip prie jos dirbome. Saugumo paslaugos nebuvo įtrauktos jos apriepti. Niekas nesuprato, kuriuo metu jos dingo iš tos apriepties ir, ir kodėl. Originaliame projekte to nebuvo, na ir paskui tiesiog neliko šio aspekto, neaišku, kas siekė to ir sėkmingai pasiekė. Tad kreipiuosi į kolegas ir kviečiu elgtis pagal savo įsitikinimus ir sąžinę šioje srityje, nes žūsta žmonės dažnai susidūrėme su akivaizdžiai žmogaus teisų pažeidimais. Šalys ar bendrovės yra kaltinamos ar kaltina vienas kitas. Ir pranešime turiu pasakyti, kad turėtų būti naudinga šį klausimą sureguliuoti. žmogaus teisų ir tarptautinės teisės pažeidimus turėtų būti labai aiškiai reaguojama. Montroj dokumente tai taip pat yra pasakyta, to dokumento dėka buvo bandoma numatyti šios rytie tam tikras taisyklės. Elksenos kodeksas yra savanoriškas dokumentas. Ir valstybės narės neprivalo čia imtis kažkokių žingsnių. Konvencija padėtų išspręsti šią problemą. Jungtinėse tautose prie konvencijos yra dirbama ir aš jau sakiau, kad darbo grupiai vadovauja Pietų Afrikos Respublika, tačiau e, reikia pasakyti, kad ši šalis yra ir ta, kur ši problema buvo labai efektyviai išspręsta prieimus nacionalinį įstatymą buvo uždrausta registruoti tas karinės e, bendrovės. Tos bendrovės gali būti tik pasyvios, jos e, gali teikti tik saugumo paslaugas ir jos ne, negali būti traukiamos į karinius konfliktus. Ir atsakomybė pažeidus tas nuostatas vėlgi yra labai aiškiai numatyta pietų Afrikoje. Aš manau, kad tai būtų puikus sektinas pavyzdys taip pat ir Europos Sąjungai. Dėkoju. Much, time, you... Labai ačiū, ponui Karski. Gal EIVT galėtų trumpai atsakyti, ką toliau daryti su Vatmans pranešimu. Uh, being, will... Ačiū. Kol kas gero atsakymo neturiu, bet uh, vėliau pateiksiu atsakymą jums. So, thank... Ačiū. Tai tik noriu pasakyti, kad pakeitimo patikimo terminas yra rugsėjo 17 diena. Dar kartą ačiū visiems, pereiname prie kito darbo tvarkės klausimo. Taip pat pranešimas dėl ES gairių dėl e specialaus atstovo e, religijų ir tikėjimo laisvės propagavimo srityje už ES ribų veiklos. Trumpą pertraukėlę padarysim. Ah. Oh. Ja. Sehr, ist das nicht? Ja, vielen Dank.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 ir girdime, ar jūs galite mus girdėti ir matyti. Taip, puiku. Dabar pradėkime. Vėlgi turime savos iniciatyvos pranešimą. Pirmas pristatymas um, projekto. Šis pranešimas buvo nusistas institucijoms patvirtinimo pirmininkų suėgai 2018 balandį. Pirmininkų suėga patvirtino jį birželio 28. Mes išplatinome pranešimo projekto, pirmą projektą Liepo 16 dieną ir noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad terminas pateikti pakeitimus yra rugsėjo 11 vakare. Pagrindinis pranešimo tikslas yra pasimokyti iš įvairių ES veiklų spektro, religijų ir tikėjimo laisvės propagavimo srityje, taip pat ir paskiriant specialų atstovą Taip pat įvertinama ir tokių veiksmų teigiamas poveikis ES išorės veiksmų srityje yra teikiamas ir rekomendacijos dėl pajėgumų ir išteklių ES institucinių mm, veikėjų šioje srityje. Tiek ES ir jungtinės tautos siekia visame pasaulyje įtvirtinti religijų ir tikėjimo laisvę ir daug metų bendradarbiauja jau šioje srityje. Tokiu tikslu ir sveikinu Jūs, ponė Šahid, Jūs esate Junktinių tautų specialus pranešėjas religijų ir tikėjimo laisviai. Turime vaizdo ryšį su Ženeva. Taip pat Jan Figel turime ir specialų atstovą atsakingą už religijų ir tikėjimo laisvės propagavimą už ES ribų. Sveikinamės ir su jumis. Taip pat sveikinuosi su mm, Andrei Gžip, mūsų yra jis pranešės, jis pasisakys pradžioje ir pristatys pranešimą. <clears throat> Prezident. Labai ačiū, pirmininkė. Pane Figel, pana specialusis atstovė, dėkoju e, Jums kad esate čia. Sveikinuosi su specialiuoju atstovu e, Ženevoje taip pat. Dabar kalbėsiu gimtąją lenkų kalbą. Ponios ir ponai, labai noriu padėkoti Jums už bendrą darbą. Noriu padėkoti visų frakcijų koordinatoriams, visiems, kas dirbo pakomitetyje. Dėkuoju už Jūsų pritarimą, už tai, kad sutikote uh, E, dirbti šio klausimu. Mm, noriu kalbėti apie religijų ir tikėjimo laisvę. Tam rengėme savos iniciatyvos pranešimą. Birželio 24 dieną e, žymime jau ketverius metus praėjusius nuo rekomendacijų, kaip propaguoti religijų ir tikėjimo laisvę. Taip pat jau dviejai metai praėjo nuo specialaus atstovų religijų ir, ir tikėjimo laisvė e, funkcijos sukūrimo ir todėl sveikinuosi su ponu Figel, labai džiaugiuosi, kad jis atvyko į mūsų posėdį. Kitais metais taip pat e, žymėsime ir Lisabono sutarties dešimtmetį. Tai Ir 21 sutarties straipsnis, manau, verta paminėti, kalba būtent apie tai, apie religijos ir tikėjimo laisvę. Ir todėl labai svarbu paminėti ir 7 ES veikimo sutarties straipsnį, kur kalbame apie bažnyčias, religinės bendruomenės kalbame apie dialogą su tomis institucijomis ir organizacijomis. Taigi jau e, penkerius metus galioja šios rekomendacijos. Ir e, tikrai labai e, džiaugiuosi, kad sukurta specialaus atstovo funkcija. Todėl, manau, tikrai laikas pakalbėti apie religijų ir tikėjimo laisvę. religija, tikėjimas, manau, yra neatsiema mūsų žmogiškos tapatybės dalis. Tai yra tai, kas mes esame, mm, kas yra tautos, valstybės. Kiekvienas turi teisę mm, pasirinkti religiją, mm, tikėjimą gali bet kada pakeisti ir tai, visa tai įtvirtinta tarptautinėse sutartyse ir, ir turime ir pagrindinių teisių konvenciją ir atitinkamą straipsnį ir e, Europos žmogaus teisų konvencijos 9 straipsnį, pavyzdžiui, 10.21.22 pagrindinių teisių hartijos straipsniai taip pat aktualūs. Čia gali būti keliamas klausimas, ar visų tų mm, svarbių dokumentų pagrindų yra garantuojama e, religijos ir tikėjimo laisvė. Deja, ne, mes matome labai e, daug labai aštrių konfliktų, matome daug situacijų, kur e, tikėjimas tikėjimo laisvė yra paneigta, negarantuojama ir dėje 21-ame amžiuje panašu uh, žengiam žingsnį atgal gerų šimtmečių, kur iš tikrųjų pristatyti tokią erą, kur religija um, yra naudojama kaip kovos instrumentas. Rugsėjo 11, pavyzdžiui, prisimint galime uh, tikrai labai liūdnus įvykius ir e, matome daug informacijos, kuri rodo, kad už um, tikėjimą yra persiekiama daugelį pasaulio kampanijų. Galbūt situacija vienur šiek tiek geresnė, kitur blogesnė, tačiau, um, manyčiau, krikščionis pasiriment turimą informaciją labiausiai kenčia. Uh, Turime ir parengtą persekiojimo indeksą, kurį rengia Open Doors. Tai yra 2017 metų duomenis. 250 milijonų krikščionių visame pasaulyje patiria persekiojimą. Mm, daug žmonių e, netenka gyvybių vis dar ir ar patiria smurtą. Ir tai tęsiasi daug metų. E. krikščionis yra persekiojami siaubingai Šiaurės Koreja, Kinija, krikščionių tikėjimas yra nelegalus, reikia taip pat Asebybį prisiminti mirties bausmę nuteista Pakistane. Kodėl? dėl to, kad jai buvo pritaikytas um, įstatymas draužinti šventvagystę ir devynerius metus jau laukia mirties bausmės įvykdymo. Dar aišku, galime tikėtis, kad aukščiausias teismas peržiūrės jo bylą, jos bylą, tačiau kol kas dėje gerų žinių neturime. Uh, Jehovos liudytojų organizacija yra taip pat suspenduota Rusijoje, koptų bažnyčia Egipte yra persekiojama. Taip pat turime labai svarbų dokumentą priimtą 16 vasarį e, mūsų parlamento priimta, tai yra dokumentas, kuriame kalbama apie vis dar išliekančią mm, sudėtingą situaciją. Kalbame apie ISIS vykdomą terorą vidurio rytuose. Europos parlamentas pasakė, kad tokie nusikaltimai turėtų būti traktuojami kaip genocidas. Šį mūsų požiūrį remia ir kitos organizacijos. Toje pačioje rezoliucijoje Europos parlamentas labai konkrečiai akcentavo iš ties dramatišką jezidų mažumos situaciją. Jų patirtis, jų kančios baisios. 2016 metais matėme, kuomet dvi jesidžių moteris tapo Sakarovo premijos laureatėmis ir atvyko į Europos parlamentą. Mums buvo didžiulė garbė jas čia priimti, tačiau yra daugiau religinių organizacijų, kurios yra uždraustos ar persekiojamos. Ir pavyzdžiui, musulmonų bažnyčia Afrikoje ir vidurio rytuose, kuriuose siekiai yra persekiojami. Europos parlamentas yra nekarta kalbėjęs apie roinijų bendruomenę Birmoje. Mes kreipėmės į aukščiausias valstybės, tos valstybės instancijas ir prašėme nutraukti uh, šios bendruomenės persekiojimą. Kalbėjome apie religinės mažumas Irane. Aišku, tą sąrašą būtų galima tęsti ir tęsti, tačiau neketinu dabar vardyti viso sąrašo visų tų organizacijų, kurios persekiojamas ir religijos, kurios patiria priespaudą visame pasaulyje. Aš tik norėčiau pasakyti štai ką religijų dialogas, religijų laisvės propagavimas yra svarbiausias dalykas ir tai yra įtvirtinta ir tarptautinėje teisėje. Tai be jokių abejonių mes privalome laikytis tokių principų, bet kaip aš jau sakiau, dėje situacija pasaulyje tik blogėja. Aš manau, kad e, dialogas tarp bažnyčių yra nepaprastai svarbus, kadangi tai yra ir konstruktyvus kelias į priekį, tai yra būdas uh, užtikrinti pasikeitimus. Galima išvengti daugybės baisių įvykių, bet tai galima padaryti tik visiems susėdus prie bendro stalo. Ir manau labai svarbu būtų pasitelkti EIVT patirtį. Kalbėjausi su mūsų specialiuoju atstovu, su kolegomis ir galvoju, kad kartais religijų dialogas yra vertinamas kaip bendarbiavimo platforma. Kai kas tai taip vertina pasaulyje, tačiau kartais religijų dialogas yra taip pat ir tas e, išėties taškas, nuo kurio gali pradėti kalbėti apie žmogaus teisės. Taigi manau, kad galimybė kalbėti net ir apie e, komercinės teisės principus, aplinkos apsaugą ir panašius dalykus. Religijų dialogas atveria daug galimybių ir gali užkirsti kelią ekstremizmui bei užtikrinti kitų teisių apsaugą. Kita vertus, jeigu iš žmonių atimi e, tikėjimo laisvę, tai gali privesti prie daug blogesnės situacijos, prie, prie situacijos pablogėjimo ir kitose žmogaus teisų srityse. Ir labai dažnai e, tai yra tik tai pirmasis ženklas, rodantis, kad situacija blogėja. Ir e, tikrai artėja tikra krizė. Aš minėjau prieš penkerius metus priimtas rekomendacijas, e, visas sąrašas buvo priemonių, kurias galėjo pasitelkti ES institucijos, dirbdamos išorinėme pasaulyje. Tačiau, kuomet kalbėjausi su įvairiais partneriais, niekas nesakė, kad tos rekomendacijos turėtų būti kažkaip pakeistos, pakoreguotos. Tai visi kalbėjo apie tai, kad reikia tiesiog griežčiau, intensyviau tas rekomendacijas įgyvendinti, daugiau dirbti. Kai kas kalbėjo apie tai, kad labai svarbu stiprinti uh, E, informuotumą apie, informuoti tas rekomendacijas. Čia manau, kad specialus atstovo biuras turi geros patirties sukaupęs. Tiesiog, manau, labai svarbu pabrėžti, kad mm, rekomendacijos priimtos prieš penkerius metus kol kas dar neperžiūrėtos. O tai turėjo būti padaryta praėjus trejiems metams nuo proceso pradžios. Manau, kad tikrai ta laikotarpio viduržio analizė turi būti atlikta. Tikiuosi, kad specialaus atstovų biuras inicijuos tą darbą. Labai džiaugiuosi tikrai, kad sukurtas tas biuras 2016 metais, ta, ta pareigybė. Manau, kad tai buvo labai išmintingas Europos komisijos pirmininko sprendimas. Tačiau manau, kad būtina stiprinti e, šią instituciją, reikia stiprinti jos pajėgumus, didinti žmogiškus ir finansinius išteklius. Mes taip pat turime patarėją Europos komisijos vystimosi tikslais ir čia tikrai geras darbas yra atliekamas, tačiau finansai labai riboti ir, ir žmogiški ištekliai labai riboti. Tai netenkinantis sprendimas. E, be jokių abejonių reikėtų tą klausimą spręsti. nežiūrint visų tų suvaržymų, ribotų išteklių, Jan Figel, mūsų specialus atstovas, tikrai labai sėkmingai darbą yra paklojęs puikius pamatus platesniam bendradarbiavimui su Europos taryba, su įvairiomis suinteresuotomis šalimis ir Europos komisija ir Europos parlamentu. Čia gal mm, yra tam tikros rizikos, kad e, įvykus e, rotacijai, e, pasikeitus komandai, ta tikrai trapi bendradarbiavimo struktūra gali susilpnėti. Todėl manau, kad reikia rasti sisteminį sprendimą ir įtvirtinti tą bendradarbiavimą kaip nuolatinį. Taigi reikia um, padidinti žmogiškus ir finansinius išteklius ir prailginti įgaliojimus šios pareigybės. Manau, kad specialus atstovas turėtų turėti tokius pat įgaliojimus kaip ir specialioji, specialus įgaliotinis žmogaus teisų teisų srityje. Aš manau, kad kaip ir pono Lambrinidžio mm, postas, kad e, šis postas būtų lygiavertis. aš galvoju, kad tas dialogas galėtų būti labai dinamiškas, mm, tačiau aišku, kadangi turime tiek daug klausimų aptarti čia, pakomitėti, ne visuomet galime į viską įsigilinti. Mano pranešimo vertimas į kitas kalbas jau yra prieinamas dvi savaitės ir labai prašyčiau um, visus perskaityti pranešimą, pakomentuoti, aš kaip pranešėjas. Norėčiau, kad visų pirma būtų daugiau informacijos apie tai, kokia yra situacija įvairiose valstybėse. Ypač kalbant apie valstybės, su kuriamis ES e, bendarbiauja, palaiko ryšius. Ir aš labai norėčiau, kad būtų įsigilinta į tai, kas padaryta gyvendant rekomendacijas patvirtintas prieš penkerius metus ir kas, ko, koks ateitie turėtų būti specialaus uh, atstovo pasiuntinio uh, vaidmuo, kokios funkcijos. Ir labai džiaugčiausi, jeigu rekomendacijos būtų gyvendintos praktikoje. O po to gal e, gavus jūsų komentarus, e, dokumentas galutinis jau bus pateiktas AFET ir bus po to plano, e, dar balsuojama ir plenarnėje sesijoje. Mr. Ahmed Shahid. Ačiū, dabar suteiksiu žodį ponui Šahid. Aš sakiau, kad jūs esate Ženevoje, bet panašu, kad tai netiesa, jūs dabar esate Londone. Taigi jūs esate specialusis atstovas Junktinių tautų pranešėjas religijų ir tikėjimo laisvės rytyje. Ačiū pirmininkė, man didžiulė garbė šiandien tenka, aptari, kad galime aptarti pranešimo projektą dėl ES gairių, dėl ES specialaus pasiuntinio įgaliojimo, įgaliojimų įvykdymo laisvių srityje. Report, those on expanding EU-UN cooperation to advance forward in the future.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 Dabar suteiksiu žodį Jan Figel, kuris yra mūsų e, specialusis pasiuntinys religijų ir tikėjimo laisvės propagavimui už ES ribų. Anders. Ačiū, e, poniai Lohbiller, gerbiami Europos parlamento nariai, gerbiami svečiai kartu su Šahit. Labai džiaugiuosi galimybę būti čia, ne, pir, ne pirmą kartą, ne paskutinį tikriausiai esu čia. Uh, Gyvename viltim, aišku, bet momentas yra labai svarbus. Labai džiaugiuosi, kad norėtų išgirsti mano nuomonę dėl ES veiksmų. Dėkuoju Andžiai Gžip už malonių žodžius, bet taip pat ir už ištingą darbą, tai ir, ir tikrai didžiulį darbą rengiant savos iniciatyvos pranešimą. Labai vertinu tai, kas padaryta ir aš taip įsivaizduoju, kad kad tikrai rezultatas bus konkretus, konkretus ne vien tik tai Europai, aišku, kadangi eina kalba apie Europos politikos formavimą, uh, Bet labai svarbu, kad tai bus konkretu tiem, kas e, kenčia, kenčia toli nuo mūsų, bet jie neturėtų būti pamiršti, palikti, palikti be balso, be gynybos. ES turi potencialą kažką padaryti, kad 21 amžius mm, būtų su daugiau žmogiškumo ir Andžiai Gžiai pra, pranešime kalba apie mano įgaliojimą, kad iš, įgaliojimus, kad aš tikrai pradžioje savo mandato stengiuosi kurti um, bendradarbiavimą tokį tinklą ES institucijų su NVO, su pilietinės visuomenės organizacijomis, taip vadinamosiams sutriosotomis šalimis, tais, kam rūpi tie klausimai, kas nebijo, kas nėra abejingi uh, ir nori ginti religijų laisvę, tikėjimo laisvę, nes tikrai tam grėsia didžiulis pavojus. Ir šiandien aš noriu kalbėti apie du dalykus. Kodėl ši darbo atvarkė tokia svarbi ir antra, ką toliau daryti, kaip propaguoti tai, ką jūs siūlote Mm, norėčiau prisiminti visuotinės žmogaus teisų deklaraciją. 70-metį e, ir priminti tai, kad e, žmogaus teisės yra visuotinės, mm, ta principas tas pats, tai nėra kažkas akademiško, keisto, tai kalbame apie mūsų pasaulį, apie žmogiškumą, apie tai, kad šios teisės yra netimamos ir tarpusavį labai glaudžiai susijusios. Taigi, kaip aš jau sakiau, tikėjimo. Uh, religijos laisvė e, iš tikrųjų yra pačiam viduryje ir 18 straipsnė aiškiai tai pasakyta, kad eina kalba apie minties laisvę, sąžinės laisvę, religijos ir tikėjimo laisvę. Tai yra tai ta giliausia žmogaus vidinė laisvė. Tai yra tai, kas mums Europoje suteikia orum, ką mes vertiname kaip orumo dalyką. Ir aišku, vis, visų pirma yra reikia padaryti tai, kas yra svarbiausia, o po to 18, 19, kiti straipsniai. Visų pirma, visi žmonės yra gimę laisvi ir lygus su savo orumu ir laisvėmis. Tai yra tas pagrindas. Religijų tikėjimo laisvė leidžia pripažinti ir pirmą straipsnį ir visą tai, kas yra susiję. Nes pacituosiu eina kalba ir apie teisę pakeisti tikėjimą, teisę um, individualiai ar bendruomeniai, privačiai ar viešai, per išpažinimą, per mokymus, per, per praktikavimą, reikšti savo žodžio laisvę, tikėjimo laisvę, susibūrimo laisvę ir kuomet ta pagrindinė laisvė yra gerbiama, gerbiamos ir kitos laisvės ir atvirkščiai. Taigi, kas yra svarbu gerai valdysenai, traukiai pilietybei, lygiai, oriai pilietybei. Ir kai kalbu e, apie Iraną, Sudaną, Pakistaną, tai lygiai tą patį turėjau omenyje. Tai yra, kad tokia vyriausybė, kuri būtų vienodai gera visiems visuomenės nariams, tikintiems ar netikintiems. Ir mums reikia um, sukurti visuomenė iš apačios į viršų, pasaulietinė visuomenė įtraukė pasaulietiškumų paremtą. Tas atvirumas yra sąžiningo pasaulietiškumo savoką, kad nebūtų ideologijų, kad būtų pluralizmas, laisvė užtikrinta. Sutinku su e, Šahid ir jo savoka, kad reikia laikytis pagarbo, pagarbaus atstumo tarp valstybės ir religijos. Pagarbaus atstumo. Būtent. Ir labai svarbu tai, kad pirmas straipsnis būtų raktas į visą tapatybę, kad tikrai nieko nebus, jeigu nebus lygios pilietybės, lygybės, jeigu bus tik tai, ką mes matome daugelį pasaulio kampelių. Dabar matome, kad vis daugėja problemų, turime tas tendencijas pakeisti. Bet yra ir gerų ženklų ir prieš dvi dienas buvo paskelbta ataskaita parlamento intergrupės e, darbo rezultatas. Tai yra pirma, taip institutalizuota intergrupė e, pranešimas vadinasi Viltie ženklai. tam mūsų matomose realiuose yra tam tikrų vilties ženklų ir uh, reikia kalbėti ne vien tik tai apie gairias ir Danijos užsienio reikalų ministerija ar Junktinės karalystės užsienio reikalų ministerijoje nuo Liepos yra paskirti specialus pasiuntiniai, taip pat ir Vokietijos yra religijų laisvės e, specialus ministras paskirtas. Taigi matome, kad yra uh, Mm, reaguojama mūsų vyriausybėmis į tai, kas rūpi visiems. Liepos pabaigoje Vašingtonė buvo pirmas ministrų susitikimas. Pirmą kartą jau ir, ir, ir, ir JAV matome, kad tai tampa svarbiu klausimu ir, ir matomu klausimu. Uh, Labai svarbu, kad tie, kas e, panašiai masto, vienytųsi ir, ir stengtųsi šį šimtmetį paversti labiau žmogiš, žmoniš, žmogišku. Religijos labai sparčiai keičiasi ir labai giliai keičiasi, todėl šiandienos kraštovaizdis yra visiškai kitoks nei tai, kas buvo Pavyzdžiui, 96 metais, kuomet buvo sudarytas tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktas su 18 straipsniu, kur yra pagrindiniai principai apibriežti. Peterberger e, sociologai galvoja, kad mm, pasaulietiškumas, kur dominuoja e, dešimtam dešimtmetį, ką mes matėme praeito šimtmečio dabar, mm, matome postolietiškumą, pluralizmą, Ir e, yra įdomi knyga apie religijas. Yra didžiulė įtaka daroma bendruomenėms ir žmog... Aš skaičiau. Tie religiniai lyderiai daro labai dėlį poveikį milijonams žmonių. Daug iš jų siekia taikos, tačiau kai kurie iš jų e, nori kelti įtampą ir problemas. Kaip e, e buvo e, pasakyta, turi būti pagarbus atstumas tarp valstybės ir religijos. Šiandien mes ne, ne, tar, išorės veiksmų kontekste, tarptautinio bendradavimo kontekste negalima ignoruoti e, religinių, e, religijos atstovų. E, ar religija būtų atskirta ar neatskirta nuo valstybės. Ir čia kalba sukasi ne tik tai apie religijos laisvę, bet ir apie atsakomybę, bendruomenių atsakomybę. Aš taip pat norėčiau akcentuoti socialinę religijos atsakomybę, e, be, lygiai taip pat kaip yra įmonių socialinė atsakomybė. Mes e, turėtume siekti, kad tokia atsakymybė bus įtvirtinta. Aišku, reikia atsargumo ir reikia žmogaus teisų apsaugos šiame e, kontekste. E, ir turi būti užtikrinama sinergija ir turi būti užtikrinama pusiausvyrą. Mes e, siekiame to ne tik tai ES labui, bet ypač tų, kurie kenčia nuo įvairių problemų už ES e, ribų. Dabar specialaus e, pasiuntinio postas ir mandatas yra tinkamas e, dalykas. Aš džiaugiuosi, kad mano darbas buvo vertinamas kaip naudingas ir, ir, ir tikslingas ir kad pasitikima. Dabar kalbama apie specialiojo įgaliotinio postą Tai yra e, siūloma taip pat e, ir Sirijos žiaurumo kontekste. Aš manau, e, kad parlamentas eidamas šitą linkmę siunčia politinį signalą kitai parlamento kadencijai siekiant e, sustiprinti uh, E, mūsų aptarimus aspektus. Aš e, nenoriu dabar komentuoti tų įvairių galimybių ar variantų, bet aš tik tai norėčiau pasakyti, jog e, religijos ir tikėjimo laisvė reikalauja politinio dėmesio, reikalauja veiksmų, konkrečių veiksmų, tam reikia taip pat lėšų ir žmogiškojo kapitalo. Ir aišku, jeigu ES vadovybė rems tokius veiksmus, jeigu bus skirima pakankamai išteklių. E, Europos išorės veiksmų e, kontekste tai bus gerai ir specialus e, pasiuntinys ar e, įgaliotinis iš tikrųjų gali suvaidinti labai svarbu vaidmenį e, plėtojant pasitikėjimo santykius su suinteresuotomis pusėmis e, įvairiais lygiais, valstybinių lygmenių, tačiau taip pat ir e, E, kitose lygiuose, vietinių lygmenių ir, ir, ir vietose. Šitie e, dalykai taip pat labai priklauso ir nuo informacijos sklaidos, nuo ES e, gebėjimų. Valstybės narės taip pat turi čia įnešti savo indėlį, atliekant analizę ir bandant atliepti įvairius religinius ar kultūrinius iššūkius Institucinis e, aspektas mūsų išorės veiksmų srityje e, turi būti tvirtinamas nuosekliai. Aišku, turime užtikrinti ir didesnį matomumą, tačiau taip pat ir atskaitomybę. Ir plėtojant dialogą turime atsižvelgti į tarpkultūrinius ar tarp religinius aspektus. E, ir turime bendradarbiauti šitais klausimais su žmogaus teisų e, taryba. Šis procesas turi apimti tarp religinį dialogą ir tarp religinį bendradarbiavimą. Nes šios dimensijos yra labai svarbios. Labai svarbu, kad uh, religijų atstovai, įvairių tikėjimų atstovai savo veiksmais siektų taikos, pilietinė visuomenė, akademinis pasaulis, dvasininkai turi bendradarbiauti siekiant šitų tikslų. Tai yra esminės svarbos klausimas ir institucinis bendradarbiavimas per Ženevą, per Ženevos ir New Yorko jungtinių tautų padalinius taip pat yra vienas iš lemiamų aspektų. Kalbant apie gairių konkretų gyvendinimą, gairės yra geros. Labai svarbu šiame kontekste e, renkti daugiau švietimo akcijų. Reikia raštingumo daugiau. Raštingumo reikia ne tik naudojantis e, smartfonais ar, ar panašiai. Reikia raštingumo ir čia, reikia daugiau išsilavinimo, kad būtų kovojama su e, demagogija ir panašiais dalykais. Europos e, Sąjungos darbuotojai per DEFCO ir kitus padalinius e, turi renkti specialius mokymus. Bet tai e, tas, tas procesas vyksta ir per ES, ES e, komisijos delegacijas, siekiant įtvirtinti požiūrį, besiremianti teisėmis, teisų gerbimu. Ir kitas svarbus aspektas, jeigu palygintume su praeitais laikotarpiais, ir pagalvotume apie tai, ką reikia daryti ateityje, e, tai mes matome, kad finansavimas žmogaus teisų priemonės taikymos rytyje padidėjo praktiškai 50 procentų ir iš tikrųjų tai prisideda prie labai svarbios pagalbos siekiant apginti tų žmonių teisės, kurie, kurios pažeidžiamas e, ir, ir kenčiančių žmonių teisės. Jūsų iniciatyva, ir tai sakau pranešėjai, taip pat rekomendacijos, kad būtų konkrečiai įgyvendinamos, teikia optimizmo ir Europoje ir už jos ribų, todėl kad e, dabar reikia to optimizmo ne tiek pačiai Europai aišku šioje srityje, kiek tiems, kas yra už Europos ribų ir kas į Europą žiūri su viltimi. Dėkoju, panai Igel, mūsų laikas bėga labai greitai, aš dabar iš karto suteiksiu e, žodį šešėliniams pranešėjams, ponas Tam, socialistų frakcijos vardu. Dėkoju, ponė Pirmininkė, aš norėčiau padėkoti pranešėjai ponui Gžib už puikiai atliktą darbą rengiant šį pranešimą. Aš džiaugiuosi, kad yra toks e, pranešimas apie religijos ir tikėjimo laisvę. E, parlamentas kol kas dar e, nenagrinėjo šito klausimo po 13 metų, kuomet šis klausimas taryboje buvo nagrinėtas, kaip socialistų šešėlinis pranešėjas norėčiau akcentuoti kai kurias e, sritis. Kalbant apie įvairias, įvairius e, tikėjimus ir laisvę šioje srityje ir apsaugą visų žmonių, nepriklausomai nuo jų įsitikinimų ir priklausomai joms religinėms e, mažumoms mes turime užtikrinti, kad tinkamos teisėkuros priemonės būtų taikomas ir jeigu pažeidžiamos teisės, kad e, būtų reikalaujama atskaitomumo. Žodžio laisvė taip pat turi būti ginama ir e, propaguojama, e, neapykantos apraiškos turi būti smerkiamas. Tos, dirbant su tomis valstybėmis, kurios turi religinės laisvės apribojimų, taip pat turi būti dirbama ir reikalaujama, kad jos tuos apribojimus. E, atšauktų. Mes taip pat e, palaikome specialaus pasiuntinio postą. Tai sakau ponui Žanui Figeliui, reikia apibriežti būsimą šios pareigybės mandatą. Mes tikimės konstruktyvos bendradarbiavimo su pranešėju ir su šešėliniais pranešėjais. Aš jau beveik, e, aš baigiu savo pasisakymą. Dėkuoju. Matau, kad ponė Weber E, jūs gal ir pono Štrevičios vardu pasisakysite. Dėkuoju, ponas Oštrevičius atsiprašo, bet e, jisai negalėjo dalyvauti šitame e, šioje posėdžio dalyje, tad aš paskaitysiu jo poziciją. Panas Oštrevičius dėkoja pranešėjai už puikiai parengtą tekstą, už puikiai atliktą darbą ir pastangas rengiant pranešimą. Yra daug labai svarbių aspektų pranešime tokių kaip e, tarpreliginis dialogas, tolerancija ir specialo, specialiojo pasiuntinio vaidmuo. Pono Auštrevičiaus vardu noriu pasakyti, kad jisai pateiks pakeitimų dėl kai kurių aspektų, kurie kelia susirūpinimo. E, jo nuomonė reikia labiau akcentuoti e, sąžinės ir tikėjimo laisvę, taip pat ateistinių požiūrių e, e, reiškimo laisvę. E, žodžio laisvė taip pat turi būti užtikrinama, kovojant su vadinamaisiais šventvagystės įstatymais. Taip pat turi būti atsižvelgiama į LGBT atstovus šiame kontekste ir į veiksmus, uh, kurie padėtų spręsti problemas, kur iškyla dėl šventvagystės įstatymų, akcentuoti taip pat lyties organų žalojimą. Aš visiškai e, sutinku su e, pranešėju, jog mes e, turime užtikrinti visus būtinus išteklius specialiajam pasiuntiniui. Reikia, kad jo veikla apimtų e, religijos ir tikėjimo laisvės visą klausimų spektrą. Alde grupė mano, kad šis postas turėtų tapti specialiojo įgaliotinio postu, nes yra specialus žmogaus teisų įgaliotinis, kuris užsima taip pat ir e, e, tikėjimo ir religijos laisvės klausimais trečiosiuose valstybėse. Aš e, Labai džiaugiuosi galėdamas e, bendradarbiauti su ponu Žyb ir tikiuosi, kad mums pavyks pasiekti kompromisą. Dėkuoju, panas Stanok. President, and I too would like to congratulate Ačiū pirmininkė, šiandien norėčiau pasveikinti poną Gžipą rengus išsamų puikų pranešimą, kur analizuojamas specialus pasintinio vaidmuo, propaguojant ir religijų tikėjimą laisvę visais aspektais. Ypač norėčiau pasveikinti Jan Figel, mano bičiulį, mes jau seniai pažįstami dar nuo tų laikų, kai jis buvo dėrybininkas Slovakijai stojant į ES. Deja, mano kart karjera artėja pabaiga dėl Brexito tragedijos, bet kuomet buvau išrinktas 99 metais, prieš beveik 20 metų, man, aš buvau laikomas ekscentriku EPP. Tuomet mes kaip Britų konservatoriai buvome toje frakcijoje dėl to, kad pasakiau, kad reikia pranešimo dėl religijų laisvės, ypač krikščionių situacijos visame pasaulyje. Tuomet tai buvo laikoma keista savoka, tačiau praėjo 20 metų ir štai turime tokį pranešimą ir labai tuo džiaugiuosi. Jan Figel. Uh, labai daug energijos ir pasišventimo įnešė į šią sritį. Jis pats yra mm, krikščionis labai praktikuojantis e, religiją ir manau, kad iš tikrųjų už jo darbą mes galime jį pasveikinti. Aš pritariu kolegai liberalą, bet nesuprantu, pavyzdžiui, kiek statusas, e, statuso pakeitimas į specialos. Mm, specialaus pasiuntinio statuso pakeitimas, iki, gal prilyginant su žmogaus teisų specialio e, atstovų statuso, ką tai duotų, galvojant taip pat apie jungtinių tautų specialaus atstovo situaciją, taip pat Jan Figal, man atrodo, puikiai um, dirba savo darbą ir labai džiaugiuosi mūsų uh, svečiu iš Londono, kuris išnekėjo e, e, video ryšių. Iš tikrųjų labai svarbu galvoti apie religijų ir tikėjimo laisvę ir apie netikėjimą taip pat, tai irgi yra labai svarbu. Aš esu e, iš, mm, na, mano kontekstas toks, kad aš esu iš tikinčios šeimos, tačiau yra daug ir netikinčių žmonių, taigi reikėtų nepamiršti ir to, ir daug yra pasaulyje tokių vietų, kaip jūs teisingai ir pasakėte, kur pavyzdžiui, Ateizmas yra um, nusikaltimas baudžiamas mirties bausme netgi ir iš tikrųjų tas klausimas dėl religijos, e, tikėjimo, netikėjimo ir um, pavyzdžiui ypač tokių dalykų, kur e, tikėjimo atsisakymas yra laikomas labai rimtų nusižengimų, tai yra labai svarbu, kad mes rengėme tokį pranešimą. Deja, gaila, Britų nebebus parlamente, bet aš e, kitoje kadencijoje, bet labai labai tikiuosi, kad na, šioje srityje toliau bus dirbama. Aš manau, kad labai svarbu yra dirbti šioje srityje ir, ir, ir tarptautiniu mastu ir Jan Figel per pastarosius trijus metus tikrai nuveikė milžinišką darbą. Panas Sūly, žaliųjų atstovas. Ačiū pirmininkė, aš irgi norėčiau padėkoti pranešiai už savos iniciatyvos pranešimo projektą, kur kalbama apie, apie apie labai svarbų žmogaus teisų klausimą. Tikrai visiškai nepriimtina, kai matome tokius sąžinės laisvės, tikėjimo, religijos laisvės pažeidimus visame pasaulyje. Mm, kai kur tos tendencijos tik tai aštrėja mm, šį pranešimą labai e, atidžiai ir su didžiuliu sudomėjimu išanalizavome ir teiksime kelis pakeitimus. Mes pritarėme pranešėjo norui matyti, kad ES efektyviai gyvendintų gairias dėl religijų ir tikėjimo laisvės, tačiau kai kurių vis tik tai mes turėtumėm išlygų dėl institucinių pakeitimų, kurie būtų numatomi dėl specialos pasiuntinio pareigų. Mes galvojame, kad žmogaus teisų specialus atstovas yra va, ta vadovaujanti figūra ir turėtų išlikti vadovaujanti figūra šioje srityje ir mes būtumėm ats... norėtume būti atsargus, kad nebūtų pakengta būtent žmogaus teisų specialus atstovo tą lyderio vaidmeniui, kad nebūtų imtasi tokių žingsnių. Toliau e, dėl atskiro pranešimo, dėl religijų tikėjimo laisvės, kad jie, nežinau, ar tikrai reikėtų tokį atskirą pranešimą nulat renkti, nes tai tarsi dubliuotų žmogaus teisų situacijos pranešimą, bet to ir IVT e ištekliai yra pakankamai riboti ir taip. E, žmogaus teisų srityje. Ir galiausiai mes ketiname pateikti pakeitimų dėl e, netikinčiųjų, nekonfesinių grupių, kad jos irgi būtų tinkamai paminėtos pranešime, nes tikrai e, tai yra pasakyta jau 22 valstybės vis dar kriminalizuoja ateizmą. Tarp jų yra 12, kur numatyta mirties bausmė. Šventvagystė 43 valstybėse yra kriminalizuota, 6 valstybėse taikoma mirties bausmė. Bent 14 ES valstybių narių yra Taip pat ir kriminalinės nuostatos dėl šventvagystės ir įžeidžiančių pareiškimų. Pavyzdžiui, aš priminčiau pirmininkę Ispanijos atvejį, kuri sulaukė didžiulio visuomenės susidomėjimo pradėtos mm, procedūros prieš, prieš žinomą aktorių Teledo, kuris savo, bylą, savo knygą paskelbė ir uh, teigiama, kad toje knygoje yra įžeidinėjimas Dievas. Aš kalbėjausi su teisininkais, su teisininkų organizacijomis e, dėl, dėl šios situacijos ir aš manau, kad net ir tokie pareiškimai, kad tikintieji galbūt įsižeidė, uh, Vis tik tai aš manau, kad turi būti garantijos dėl žodžio laisvės apsaugos, ypatingai tokio atveju, kur iš tikrųjų nėra kurstoma neapykanta. Tai aš manau, kad e, tikrai reikia apie tai galvoti ir e, pakeitimų tą linkmę mes teiksime, bet bendrai mes laukiame vaisingo tolesnio bendradarbiavimo. E. Ačiū ponai Sulį, dar turime ir kitą darbo atvarkės klausimą, mums liko tik 10 minučių, tai labai prašau kalbėti labai trumpai ir suteiksiu žodį Nevis Arnanas Jėlio Kortego iš EIVT. I mean, we, we as... Dėkoju, pabandysiu labai trumpai. Uh, Mes norėtume pasakyti, kad tikrai esame tvirtai įsipareigoję kaip išorės veiksmų tarnyba daryti viską, kad mūsų įpareigojimai tvirtėtų gyventi ES gairės dėl religijos ir tikėjimo laisvės propagavimo. Mes džiaugiamės tomis rekomendacijomis ir atsižvelgsime būtinai į jas. Ir norėtume labai padėkoti už padėtas pastangas išorės veiksmų tarnybos. E, Mes, mes bandysime dar aktyviau dirbti e, mūsų aptariamoje srityje, tai yra religijos ar tikėjimo laisvės propagavimo klausimais. E, svarbu, kad e, gairės veikia jau tuos penkis metus, tačiau pagerinti dar yra ką. Turiu paminėti, kad religijos laisvės klausimai nuolat keliami, diskutuojant su trečiosiomis šalimis, mūsų vizitų metu, mūsų diskusijų metu. E, mes pastebime, kad diskriminavimo praktikos dar yra. Svarbu paremti pažeidžiamiausias grupės, tą ir darysime ir ateityje, stiprindami bendradarbiavimą susitarsotomis grupėmis. Taip pat svarbu bendradarbiauti su jungtinių tautų organizacija. Specialusis pranešėjas ir specialusis pasiuntinys be abejo dirba labai svarbu E, darbą ir su juo mes bendradarbiavome pastaruosius dviejus metus. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju. Kvieščiau ir jūs, pranešėję, kalbėti labai trumpai. Dėkoju, ponė pirmininkė. Po to, kas buvo pasakyta ir padaryta, man tikrai tenka sunki užduotis ir tuo pat metu netokia ir sunki Aš išklausiau to, ką jūs sakėte. Mes, išklausiau, ką minėjo ponas Fygel, mes palaikome reikiamus ryšius, mes dirbame, mes čia mes kalbame ir apie ES, ne ES šalis, apie išorės ES šalis. Mes su kai kuriomis neturime sienų bendrų. E, šešėliniai pranešiai taip pat turi savo nuomonę ir atrodo visi pritarė tam, kad atrodo klausimas keliamas pranešime yra rimtas, problemų yra, jas reikia spręsti. Ir geriau būtų ne problemas spręsti, bet užkirsti kelią jų atsiradimui. Ir padaryti viską, kad tų problemų neiškiltų apskritai. Svarbiausi dalykai yra štai tokie, jeigu norime užtikrinti žmogaus orumą, turime sudaryti jam galimybės pasirinkti tikėjimą, religiją ar galimybę būti netikinčiu. E, yra žmonių, kurie nusprendžia tapti nebetikinčiais ir visą tai yra visiškai suprantamas dalykas, taip gali atsitikti, žmonės gali taip pasirinkti. Mes dirbame visais šiais klausimais, tačiau taip pat turime pasakyti, kad evoliucija yra svarbus dalykas. Parlamentas ir komisija visi kartu turi dirbti ir rasti reikiamus sprendimus toms problemams. Tuo būdu mes išsaugosime tą specialaus pasiuntinio veiksmų teisėtumą. Svarbu taip pat palaikyti bendradarbiavimo tinklą. Mes turėtume neužmigti ant laurų ir negalime sakyti, kad esama situacija mus tenkina, viskas yra gerai, taip galime tvarkytis ir toliau. Manau, kad negalime tikėtis, kad atsiras si tokia sistema, kai bus nuolat žiūrima viskas, kas vyksta kiekvienoje šalyje. E, tos, kad nebereiks tos priežiūros ir negali būti jos reikės ir toliau. Tačiau, ponė pirmininkė, jeigu leisite dar vieną sakinį, norėčiau pridurti. Žmogaus teisų taryboje e, paprastai yra rengiamos bendros apžvalgos apie įvairias šalis. Ir aš manau, kad tai yra puikus dalykas, kad norime mes tą daryti. Ačiū ponui Žyb, sako pirmininkė, už pranešimo projektą. Ir pač, ačiū taip pat ponui Figel ir ponui Said, kurie buvo mūsų išorės ekspertai. O dabar pereikime kuo greičiau, kuo greičiau prie mūsų paskutinio darbo tvarkės klausimo. Druo komiteto misija vyko į Tailandą. E, Delegacijai vadovavo ponas Panseri, ponas Timeč, Kovačev ir kolegos iš EPP ir socialdemokratų frakcijos taip pat vyko ir aš pati taip pat joje dalyvavau. Inta komiteto nariai taip pat pateikė klausimų. Mes, mūsų vizitas truko tris dienas, susitikome su nacionalinės teisėkuros tarybos pirmininku, su pramonės, prekybos ir darbo komitetais bei užsienio reikalų komitetu. Taip pat susitikome su darbo reikalų ministru, teisingumo sekretoriumi ir sekretoriumi atsakingu už užsienio reikalus. Visais šiais klausimais, nagrinėjant visus šios klausimus, mes kėlėme žmogaus teisų problemas, kurios egzistuoja Tailandė. Mes sulaukėme taip pat pilietinės visuomenės organizacijų indėlių diskusiją, kalbėjome apie darbo teisės aspektus, įskaitant migrantų darbuotojų teisės, kalbėjome taip pat apie priekybą žmonėmis, kovą su jie ir panašiai. Pilietinės taip pat teisės. Mes galime pasakyti, kad surenkti buvo du posėdžiai kur matėme pagrindinių politinių partijų atstovų, demokratų partijos atstovus, tai yra Tailando vienas svarbiausių partijų. Vasario mėnesį uh, turėtų vykti rinkimai. E, politikai kalbėjo apie tai, kaip jie mato savo vaidmenį Tailando vystimosi srityje. Vis, taip pat aplankėme Sakono provinciją. Ten kariniai vadovai mums paaiškino, kaip ten veikia policija, kaip ji dirba, kaip kovojama su nesklandumais policijos darbo srityje. Taip pat aplankėme ir žuvies perdirbimo vieną iš įmonių. Aš esu komiteto pirmininkė ir esu vienintelė parlamento narė dalyvaujanti šiame posėdėje. Tad Daugiau komentarų detalių neteiksiu, galėčiau pasakyti, kad buvo tas klausimas, kai mes kelime keletą kartų. E, tas klausimas buvo toks, kaip Tailando vyriausybė reaguoja į e, žmogaus teisių pažeidimus, imigrantų teisių pažeidimus, kurių daug žuvies perdirbimo sektoriuje mes turėjome Human Rights Watch pranešimą apie situaciją šiemet ir kėlėme klausimus, ar yra numatytos priemonės užkirsti kelią tokiem žmogaus teisų pažeidimams, kad nekentėtų žmonės dirbantys žuvies perdirbimo srityje. Na ir popieriuje bent jau rezultato buvo pasiekta daug. Bet e, savo vizito metu be abejo matėme ne pačią blogiausią situaciją. Žuvies perdirbimo įmonė buvo ne uose, tačiau sužinojome, kad E, situacija gerėja, kai darbuotojai grįžta iš darbo, jie tikrinami, ar e, tie darbuotojai yra sveiki. Mm, taip pat registruojami laivai, jų savininkai ir sudarytas yra sąrašas tų, kurie tikrai pažeidinėja darbo teisės nuostatas ar kurie uh, skriaudžia žmonės fiziškai. Taip pat e, galime pasakyti, kad Tailando vyriausybė e, padarė didelę pažangą, suprasdama, kad darbo migracija yra neišvengiamas ir kartais ir būtinas dalykas, nes tai padeda Tailando ekonomikai. 1,9 milijonai e, nelegalių migrantų darbuotojų galėjo pakeisti savo situaciją ir tapti legaliais darbuotojais. Ir Situacija kartais panaši kaip kai kuriuose ES valstybėse. 800 tūkstančių nelegalių migrantų tebelieka šalyje. E, čia diskusija vyksta taip pat ir su specializuotomis e, nevyriausybinėmis organizacijomis ir atrodo, kad Tailando vyriausybė ketina pratesti tą registravimosi laiką E, gali užsiregistruoti ir nelegaliai dirbantis, tačiau šiek tiek vengia kai kuriais atvejais nelegalus migrantai tai daryti, nes jie darbo atlyginimą, e, darbo užmokestį gauna neoficialų ir dirbama yra su žmogaus teisų organizacijomis sprendžiančios klausimus. Mes Tailando vyriausybės klausimą, ar yra galimybių, kad tas užsiregistravimo laikotarpis būtų pratestas, tačiau migrantai, kai kurie iš Birmos tiesiog nenori sakyti, kad jie yra e, oficialūs migrantai. Mes lankėmės vietoje, kur buvo vykdyta egzekucija. Mes, aišku, ten apsilankėme šiek tiek per vėlai. Karalius nebuvo prieėmęs sprendimo senasis, ar ta egzekucija turi būti vykdoma ar ne. Ir po tos egzekucijos mes atvykome, tikėjomės, kad vyriausybė prims sprendimą tos egzekucijos nevykdyti, nes E, žmonių, kad Tailando kalėjimus yra daug, situacija bloga, bet tikimės, kad mirties bausmė bus suspenduota. Tiek būtų delegacijos įspūdžių. Ponas Panseri, mūsų komiteto pirmininkas ir delegacijos vadovas, e, nekartą išreiškė mūsų susirūpinimą dėl bendro žmogaus teisų padėties šalyje. Ir ypatingai buvo minimi tie 15 žmogaus teisų aktyvistų atvejais, kurie e, buvo teisiami pagal baudžiamosios teisės nuostatas. Na ir galiausiai. Mes bendradarbiauti esame kaip DRUO komitetas su DEK komitetu Ten yra paskirtas e, narys, kuris prižiūrės situaciją Tailandė ir kuris užsims rinkimų procesų stebėsena. Dabar norėčiau steigti žodį išorės veiksmų tarnybos atstovams. Tai ko gero bus ne ponas Stavros, ar ne? Ne, ponas Janomarijos. Prašau, žodis jums. Yes. <clears throat> Thank you, Madam Chair, for this, uh, for this Ačiū pirmininkė už šią informaciją. Mm, tik noriu pasakyti, kad mes irgi pastebėjome tam tikros pažangos iš Tailando valdžios pusės mm, darbo jėgos teisų srityje. Mes toliau raginsime, skatinsime Tailandą vykdyti reformas darbo teisės srityje, kad būtų galima įtvirtinti pasiektus rezultatus. Taip pat gegužės 17, kaip jūs tikriausiai žinote, pradėjome ES Tailando dialogą, kur bus galima kalbėti ir šiuo klausimu. Et, uh... Ačiū ir gal dar kai ką pridursiu. Kai tik tai kalbame apie Tailando žuvininkystės pramonę, visuomet kalbame ir Andy Hall, apie Andy Hall klausimą. Tai mokslo tyrimų specialistas, kuris būtent visuomenės dėmesį patraukė į tą šio laikinės vergyjos problemą. Dabar jam iškilo rimto teismo nuosprendžio bausmė ir iš tikrųjų ir delegacija palaikė ryšius su juo Tailandė ir, ir informacija naujausia pasikeitė. Taigi, tiek. Ačiū visiems. Žiūrėsime, kada vyks rinkimai Tailandė. Gal galėsime tuomet vėl sugrįžti prie to klausimo. Atrodo, kad kitų klausimų daugiau nėra, taigi posėdį galiu baigti.